Good afternoon. Please be welcome. Labadiena visiems po pietų. Prašau atsisėsti savo vietas. Na ir norėčiau širdingai pasveikinti buvo Švedijos valstybės sekretorius. Ir mums tenka garbė priimti juos šiandieną per posėdį. Kaip žinote, 27, pagal 27 valstybės, 27 e, darbo atvarkės punktą mes kalbėsime apie pirmininkaujančios valstybės narės rengiamą laisvės saugumo ir teisingumo erdvės srities Stokholmo programą. Na, ši programa yra tamperi programos tasa laisvės saugumo ir teisingumo srityje. Taigi mes išklausysime pirmą Švedijos valstybės sekretorius Magnus Grenės ir atsakingas teisingumo ir vidaus reikalus, o po to išklausysime ponios Mina Lungren, ji yra atsakinga už prieglapščių ir migracijos klausimus. Taigi prašau žodžiai jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiami Libė komiteto nariai. Pirmiausiai norėčiau padėkoti už kvietimą į jūsų komiteto posėdį ir dėkoju už tai, kad pakvietėte mane informuoti jūs apie Švedijos pasirengimus bei Stokholmo programų. Ši nauja penkerių metų programa, kuri bus ankstesnių programų tasa, yra viena iš vienas iš svarbiausių mūsų prioritetų. Taigi mūsų laukia intensyvus ruduo. Ir aš su kolega Jūr jau susitikau su daugumos valstybių narių atstovai Stokholme ir aptarėme Stokholmo programą dvišalių pagrindų. Šie dvišaliai pokalbiai buvo labai vertingi, nes jie mums leido susipažinti su valstybių narių požiūriu ir įspūdžiais. Na ir iš šių dvišalių susitikimų susidariau įspūdį, jog iš esmės plačiai pritarėma pagrindinėms būsimo bendradarbiavimo gairiams. Na ir dabar mums, kaip pirmininkaujančiai šaliai, tenka atsižvelgti išdėstytas mintis bei pasirūpinti, kad šios mintis būtų įtrauktas į mūsų rengiamą programą, dėl kurios dar bus deramasi. Spalio pabaigoje Švedija, kaip pirmininkaujantis šalis, ketina pateikti pirmą teksto projektą. Po to vyks intensyvios dėrybos iki tol, kol šis dokumentas bus patvirtintas e, vadovo taryboje gruodžio mėnesį. Na ir aišku, šio procesų metu ir Europos parlamentui teks ypač svarbus vaidmuo. Švedija kaip pirmininkaujantis šalis jau lankėsi įvairiuose Europos parlamento komitetuose ir aptarė šiuos klausimus. Taigi, rudenį ketiname palaikyti intensyvius ryšius. Labai įdomu išklausyti Europos parlamento nuomonę, taip pat sužinoti, e, kokius prioritetus e, programoje jūs galėtumėte įvardinti. Švedijos vyriausybė norėtų, kad ši Stokholmo programa būtų ambicinga, plataus užmojo, toleregiška, taip pat sudarinta. Ši programa turi būti ambicinga, nes šią programą bus nustatytas labai aiškus politinis pagrindas mūsų nusibrieštajams tikslams. Ši programa bus ilgalaikio laikotarpio e, toleregiška nes numatytas bendradarbiavimas turėtų trukti ilgiau negu vien programos galiojimo laikas, tai yra tie penkeri metai. Na ir galiausiai ši programa turėtų būti suderinta, tai yra ji turėtų apimti tiek uh, represyves priemonės, tiek ir priemonės, kurios leistų apsaugoti pavienius asmenys bei pagrindinės teisės. Mūsų atspirties taškas buvo piliečių perspektyva. Ir e, būsimo bendradarbiavimo metu turėtume siekti suformuluoti konkrečias priemonės, kurios suteiktų pridėtinės vertės valstybėms narėms. Būtent šį aspektą dvišalių pokalbių metu rugsėjo mėnesį nuolat pabrėždavo valstybės narės. kova su. Kova su nusikalstamamu, ypač kova su tarpvalstybiniu nusikalstamu, e, tarpvalstybiniu nusikalstamu piliečiams Europoje yra labai svarbus dalykas. Kita vertus, piliečiams rūpi, kad būtų užtikrintas teisingumas ir saugumas. Taigi mes turime siekti saugumo, tačiau to neturėtume daryti Um, integralumo principo ir privačios sferos pažydimo sąskaita. Taigi iš vienos pusės mes turime apsaugoti pagrindinės teisės ir pavienių asmenų teisės, o iš kitos pusės turime užtikrinti daugiau saugumo. Na ir kova su terorizmu, kova su uh, priekyba žmonėmis, uh, priekyba narkotikais, tai yra tikrovė mūsų žemynė, bet to atsirado ir naujų internetinių nusikaltimų, taigi kova su šiais nusikaltimais yra didelis iššūkis. Ir komisija yra ketina parengti komunikatą, kuriame bus įvardyta nemažai nusikalstamų veikų. Tai bus savotiškos bandomosios rytis, kur bus bandoma išbandyti programą. Pavyzdžiui, e, seksualinis vaikų išnaudomas, e, priekyba narkotikais, priekyba žmonėmis, e, internetiniai nusikaltimai, klastojimai, ekonominiai nusikaltimai bei korupcija. Visa tai yra nusikalstamas veikos, dėl kurių reikalingas bendradarbiavimas Europinių lygių. Na ir galima pasidžiaugti, jog visi sutarė dėl šių prioritetų. Organizuotas nusikalstabumas Europoje neapsiriboja sienomis tarp valstybių narių. Todėl ir mūsų bendradarbiavimai valstybių regionų sienos e, neturėtų trukdyti. Kova turi vykti nu, tarp valstybinių lygių. Na, yra geras bendradarbiavimas tarp valstybės institucijų, tačiau reikia dar daug ką nuveikti tam, kad būtų pagerintas bendradarbiavimas tarp policijos bei teisėtvarkos institucijų. Na ir pavyzdžiui, geras ir plataus masto policijos bendradarbiavimas tarp valstybių narių, taip pat veiksmingas pasikeitimas informacijai bei patirtimi bei keitimasis darbo metodais galėtų būti pagrindas tokiam bendradarbiavimui. Na, kai kalbame apie operatyvąjį bendradarbiavimą, tai tų dvišalių pokalbių metu nemažai delegacijų nurodė, jog jos pageidautų e, stipriau remti Europolą ir suteikti Europolui svarbesnį vaidmenį. Europolas yra svarbi priemonė kuri leidžia pagerinti tarp valstybinį policijos bendradarbiavimą Europoje. Taigi Europolas galėtų tapti tuo sąlyčio tašku, kuris skatintų policijos bendradarbiavimą Europoje, bet ir tarp valstybinių, tarptautinių lygių. Hagoje spalio pirmą susitiks kompetitingi ministrai ir to susitikimo metu bus aptartas būsimas Europolo vaidmuo. Aišku, Libė komiteto pirmininkas yra kviečiamas į šį susitikimą. Svarbi veiksmingo tarp valstybinio bendradarbiavimo dalis kovojant su nusikalstamumu yra veiksmingas keitimasis informacija. Na ir policijos tarnybos e, keičiasi informacija pagal teisinio bendradarbiavimo principą. Ir galbūt šios, šias procedūras reikėtų labiau standartizuoti tam, kad informacijos mainai vyktų sklandžiau. Na ir labai svarbu, kad keičiantis informacija būtų užtikrinamas duomenų apsaugos principas. Taip pat reikėtų sustarti, kaip informacija bus kaupiama, tvarkoma ir laikoma. Na, norime iš vienos pusės veiksmingai kovoti su nusikalstama Europoje, tačiau kitą vertus reikia apsaugoti asmeninę sferą. Ir tokio tikslo įmanoma pasiekti, tiesiog turi būti įmanoma. Dvi šalių pokalbių metu daugelis valstybių narių delegacijų pabrėžė, jog jų manimų ypač svarbus yra valstybių narių abipusis pasitikėjimas jų administracijos bei teisėtarkos ir teisėsaugos sistemomis. Tai yra esminis dalykas, kuris nulems bendradarbiavimas sėkmę. Taigi turime pasitikėti vienų kitų nacionalinėmis valdžios institucijomis, tačiau kita vertus svarbu, kad ir piliečiai pasitikėtų mūsų priemamimis priemonėmis. Taigi tiek valstybių narių valdžios institucijos, tiek ir piliečiai turi tiek pasitikėti vieni kitais, kad konkretus priimti sprendimai bei teismų sprendimai būtų abipusiai pripažįstami. Labai e, svarbios yra ir e, kvalifikacijos e, kelimo bei švietimo priemonės, kurias siūlo komisija. Čia galima būtų įsivaizduoti kažką panašaus Erasmus programą skirtą policininkams, teisininkams bei atitinkamų tarnybų darbuotojams. Tai reiškia, jog šių programų dėka galėtume užtikrinti minimalų e, teisėtvarkos ir teisėsaugos standartą, nepriklausomai nuo to, kur yra pilietis ir kokios valstybės valdžios institucijas kreipiasi. Lygiai taip pat labai svarbu, kad pilietis galėtų suprasti, tai yra, kad būtų jam užtikrinama kalba, kurią jis supranta. Tai yra tie dalykai, dėl kurių sutarėme baudžiamo proceso srityje. Ir jeigu norime stiprinti piliečių pasitikėjimą, tai reikia priimti priemonės, kurios užtikrintų teisinį aiškumą bei individualių asmenų teisės. Taigi reikalingas tvarkaraštis, kuris leistų mums įsivaizduoti, kaip galima būtų siekti palaipsniškai siekti visų šitų tikslų. Be kita ko reikia ir į rezultatus orientuotų priemonių, kurios iš tikrųjų duotų pridėtinės verties mūsų piliečiams. Ir vienas iš pirmųjų žingsnių būtų bendras vertimo žodžiu ir raštų mechanizmas. Tikimės, kad šį mechanizmą pavyks įdėkti artimiausių metų. Taigi turime ES užtikrinti baudžiamosiose bylose ir kaltinamųjų teisės, tačiau iš kitos pusės turime užtikrinti ir aukų apsaugą. Laisvės asmenų judėjimas ES reiškia, jog žmonės dažniau vyksta į kitas šalis ir didėja tikimybė, galbūt pavojus, kad jie taps aukomis kitose ne savo kilmės valstybėse narėse. Todėl jiems reikia suteikti apsaugo, taip pat ir svarbę informaciją, tą kalbą, kurią jie supranta. Aukas reikia saugoti prieš baudžiamosios bylos nagrinimą, jos nagrinimo metu ir po teismo proceso. Taip pat reikia užtikrinti, kad aukos gautų atitinkamas kompensacijas. Suprantu, kad jau ir anksčiau uh, parlamentas buvo įvardyjęs šias temas kaip prioritetinės. Taigi tikiuosi jūsų paramos bei konstruktyvaus bendradarbiavimo tam, kad galėtume visoje Europoje padidinti piliečių apsaugą nuo nusikalstamumo. Būtent visi šie aspektai buvo pabrėžti dvišalėse diskusijose su valstybėmis narimis dėl Stokholmo programos na, pabaigai pasakysiu, jog džiaugiuosi būsimų intensyvių bendradarbiamų tiek su parlamentu, tiek su lybė komitetu. Taigi, jeigu turite klausimų, pastabų, mielai juos atsakysiu. Tačiau prieš tai mano kolegė valstybės sekretorė Mina Lungren pakalbės apie prieglopščių ir migracijos klausimus. Ačiū. Ačiū. Pane Monklen. Ačiū, ponė pirmininkė. Garbėjai Libė komiteto nariai, man malonu dalyvauti jūsų komiteto posėdėje šiandien, atstovauti Švedijai kaip pirmininkaujančiai valstybei ir pristatyti būsimų Stoholmo programos metmenis. Maždaug prieš mėnesį čia lankėsi ir už migracijos bei vidaus reikalus atsakingi mūsų ministrai. Ir jie tada pažymėjo, kaip svarbu užtikrinti glaudų bendradarbiavimą su Europos parlamentu migracijos srityje, nes jis rūpi mums visiems. Kaip migracijo, už migraciją atsakinga ministrė Bilstrams sakė, jūsų komitete Šis klausimas labai rūpi mūsų šalių piliečiams. Diskusijoje vyk, diskusija vyko Stoholme dėl Stoholmo programos žiniasklaidoje, politinėse grupėse ir savanorių organizacijose, nevyriausybinėse organizacijose ir mes labai džiugiai stebėjome, kaip susidomėję jie reiškia nuomonę dėl to, kas turėtų būti įtraukta į Stoholmo programą. Kai kalbame apie migracijos ir prieglopščio politikos aspektus, nebejotinai susijęme šios reikalus su vizų režimų politika ir asmenų judumu. Mes galvojame apie strateginę programą TVR srityje, teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Ir ta programa taps svarbiausių gairias brėžinčių dokumentų, kurio bus vadovaujamasi per artimiausius metus. Mes manome, kad jos įgyvendinimas padės užtikrinti didesnį saugumą, atviresnę Europą ir didesnę pagarbą žmogaus individo teisėms Europos Sąjungoje. Darbą savo pradedame ne nuo nulio, todėl kad jau egzistuoja priimti teisės aktai, pavyzdžiui, pagal pirmąjį ramsti dėl bendros migracijos politikos ir bendros prieglopščio sistemos. Dauguma priemonių, kurios paminėtos Hagos programoje yra jau įgyvendintos arba vykdomos šiuo metu ir tuo galime pasidžiaugti. Europos parlamentas Hagos programos įgyvendinime nuo 2004 metų vaidina vis svarbesnį vaidmenį. Europos vadovų taryba patvirtino praėjusiais metais migracijos ir prieglopšio dokumentų paketą. Pagal jį valstybės narės įsipareigojo derinti politikas, sprendžiant sudėtingas migracijos problemas. Dokumento paketų patvirtinimas tapo naujų politinių postumių darbui šioje srityje. Norėčiau priminti, kad tas dokumentų rinkinys nėra paskutinis darbas, kurį mes turime atlikti, tai labiau darbo pradžia ir, jie, ir jais, tais dokumentais remiantis dirbsime toliau. Praėjusiais metais vyko labai plačios konsultacijos, kuriuose dalyvavo nevyriausybinės organizacijos, nacionaliniai parlamentai, kitos suinteresuotosios pusės ir daugelis dalyvavusiųjų konsultacijose galėjo išreikštis nuomonę dėl busimos politikos migracijos ir prieglopščių srityje. Mes nebejotinai renkdami Stoholmo programą atsižvelgsime į vykusias konsultacijas. Be to, Kaip žinote, komisija paskelbė savo komunikatą birželio mėnesį ir tai yra vienas iš svarbiausių dokumentų, kuris buvo svarstamas Stoholme neformaliame TVR ministrų posėdėje Liepos mėnesį. Mano supratimu, valstybės narės iš tiesų bendrai sutarė ir pritarė komunikato paskelbtam turiniui. Vienas iš svarbių dalykų, kurį beje svarstė susirinkę Stoholme ministrai, yra štai koks. Gerai valdomas migracijos procesas gali duoti naudos atskirom valstybėm narėm ir pačiai ir visai Europos Sąjungai, bet nebejotinai reikia dirbti su kilmės šalimis ir atskirais migrantais. Jeigu mes norime, norėsime pasiekti Lisabono strategijoje nustatytų tikslų, užtikrinti, kad ES yra konkurencingos ekonomikos erdvė, tai nebejotinai turėsime galvoti apie darbo jėgos migraciją. Ne tik dėl geografinių ypatybių, bet ir dėl kitų problemų. Nepaisant ekonominės krizės, kuri vyksta, dabar programa bus rengiama penkeriems metams ir tikime, kad per tą laikotarpį ekonominė padėtis pagerės. Todėl jau dabar reikia galvoti ir siūlyti reformas, kurias bus būtina įgyvendinti tam, kad Europa būtų patraukli specialiasias kvalifikacijas turintiems asmenėms. Kita vertus, turėsime galvoti ir apie naujo tipo paklausą darbo rinkoje. Valstybos narės turės spręsti, kaip toliau plėtoti bendrą migracijos politiką ir pasinaudoti teigiamais migracijos proceso bruožais. Bet naudą turi gauti visi - ir ES, ir trečiosios šalis, iš kurių kyla migracijos srautai. Kalbant apie migrantus, kyla klausimas, ar turi būti nustatomos migrantų darbo rinkoje kvotos. Manau, kad valstybės narės turi derinti savo veiksmus, vieningai kovoti su nelegalia migracija ir nelegalių migrantų gražinimu. Tai yra absoliučiai būtina, jeigu norime, kad mūsų vykdoma migracijos politika pasitikėtų. Trečiosios šalis. Šiame kontekste svarbus vaidmuo tenka Frontexo agentūrai. Nebejotinai dėl to reikia stiprinti Frontexo agentūrą. Tačiau ką reiškia toks stiprinimas? Toks stiprinimas reiškia tik tai vieną iš būsimų darbų, tai viena tik iš reikalingų priemonių. Platesnis, glaudesnis bendradarbiavimas su kilmės ir tranzito šalimis yra kitas labai svarbus momentas. Tokio bendradarbiavimo plėtojamas, būtinas, norint sukurti stabilumą, saugumą ir tvar, tvarumą migracijos srityje. Būtina užtikrinti migracijos procesų subalansuotumą. Bei taip pat galvoti apie teisėtą migraciją. Ir nelegali migracija, kova su ja neturėtų daryti žalos teisėtai migracijai arba prieglopšio politikai. Dar vienas dalykas tai yra be suaugusiojo atvykstantis vaikai. Reikia galvoti apie juos ir mažinti riziką, kuri, su kuria tokiais atvejais vaikai tie susiduria. Bet nebejotinai, kad svarbus dalykas yra kova su nelegalia migracija, tačiau tuo pačiu metu reikalinga užtikrinti ir tinkamą pusiausvyrą. Valstybės narės taip pat minėjo solidarumo principus bei atsakomybės pasidalymo principą. Akivaizdu, kad um, migrantų srautų augimas yra mūsų bendra problema, todėl mes turime galvoti, kaip ją spręsti ne tik artimiausių laikotarpių, bet ir ateities požiūrių. Mes turime galvoti apie visą apimantį požiūrį į migraciją, kuris apriektų be kita ko ir ES redmisijos politikos veiksmingumą didesnę. Dabar mes svarstome galimybę įgyvendinti Maltoje bandomąjį projektą. To projekto tikslas - paskirstyti priimtus migrantus, kuriems suteikiama apsauga visose, visoje ES teritorijoje. Ir aš manau, kad Stoholmo programoje tas solidarumo principas turėtų geriau būti įtvirtintas. Mes turėtume daugiau padėti toms valstybėms narėms, kurios dėl savo geografinės padėties yra labiau pažeidžiamos migracijos srautų požiūrių. Reikia taip pat tobulinti ir prieglopšio suteikimo procedūrą. Bendros prieglopšio. Mes ir toliau neatsisakome tikslo sukurti bendrą europinę prieglopšio sistemą būtina užtikrinti, kad su visais prieglapšio prašančiais asmenimis būtų elgiamasi vienodai nepriklausomai nuo to, į kurios valstybės narės institucijas jie kreipėsi dėl prieglapšio. Ministrai susirinkę į Stoholmą patvirtino ir pritarė, kad reikia kurti bendrą prieglapšio sistemą, bet ji turi būti veiksmingesnė už tą, kuri egzistuoja dabar. Ir būtina užtikrinti lengvą prieigą prie tos sistemos, kad jie būtų paprasta naudotis. Praktinis bendradarbiavimas todėl šioje srityje iškyla nauja jėga ir tampa labai aktuolus. Dar vienas bendros prieglopšio sistemos aspektas yra išorės santykiai. Ir pirmiausia, kai mes kalbame apie išorę, tai mes galvojame apie įkurdinimo programas. Bet kas nutinka su tais, kurie savarankiškai negali įsikurti Europos Sąjungoje? Vaikai atsiduria pabėgėlių stovyklose, pavyzdžiui, ir jie netenka ateities perspektyvos. Jungtinio tautų vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras irgi kalba apie tai, kad atitinkamos programos turi būti tobulinamos. Neseniai buvo pateiktas pasiūlymas dėl naujos ES bendros įkurdinimo programos ir šis aspektas taip pat bus įtrauktas į Stoholmo programą. Pirmininkaujantį valstybę tikisi, kad per rudenį mes labai aktyviai dirbsime kartu su Europos parlamentu ir galėsime kaip galima greičiau parengti Stokholmo programą. Garbingieji parlamento nariai, rugsėjai valstybės sekretorė pakvietė valstybių narių atstovus atvykti į Stokholmą ir aptarti būsimąją Stokholmo programą, jos turinį. Daugelis valstybių narių tada papildė ministrų mintis ir pabrėžė, kad labai svarbu pragmatiškai įvertinti galiojančius teisės aktus šioje srityje ir taip pat įvertinti vykdomas programas. Ir tada galvoti, ko naujo mums reikia turime neapsiriboti vien tik savo interesais, kad galėtume judėti į priekį. Daugelis valstybių narių pažymėjo, jog būtina stiprinti praktinį bendradarbiavimą. Ir tam skirti atitinkamus išteklius būtina užtikrinti, kad busimasis Europos prieglopšio paramos biuras duos naudos ir bus veiksmingas Taip pat buvo kalbama apie tai, kad TVR reikalus reikia neišvengiamai sieti ir integruoti į mūsų išorės santykių darbo tvarkę. Taigi ir neformalus susitikimas Stoholme ir kiti dvi šaliai susitikimai duoda naudos, nes mes išgirstame valstybių narių nuomonę dėl Stoholmo programos ir turime galimybę pasinaudoti įvairiais pasiūlymais, kurdami šią gana ambicingą, kaip mes esame numatę, programą, išdėsite aiškiai prioritetus, nes mes norėtume, kad visas programos rengimo procesas būtų labai skadrus, jame dalyvautų valstybių narių atitinkamos institucijos, pagrindinės suinteresuotosios pusės. Uždavinys, aišku, labai sudėtingas bet tikimės, kad rudenį vyks ne viena konstruktyvi diskusija su Europos parlamentu ir tai mums taip pat palengvins uždavinį. Jūs nebejotinai esate vienas iš mūsų sėkmių, vienas iš sėkmės laidų. Ačiū. Vi är nu öppna för frågor, kommentarer. Ir žinoma, būsime pasirengę atsakyti į klausimus ponė Ljungren. Visi žinome, kad Stokholmo programa yra labai ambicinga ir bus labai svarbi mūsų komiteto darbui. Ir jeigu, net ypač jeigu Lisabono sutartis įsigalios, apie 20 komiteto narių nori kalbėti, taigi aš visų prašau kalbėti nedaugiau kaip po dvi minutės ponas Busutil. Pirmas. Ačiū, ponia pirmininkė. E, dėkuoju dviems mūsų svečiams už labai įdomius pasisakymus apie Stokholmo programą. Aš kalbėsiu apie bendrąją prieklaušio politiką. Ir noriu iškelti keletą klausimų šią temų. Visų pirma, koks turėtų būti mūsų politinis tikslas? Manau, kad jis turėtų būti aiškus. Šis tikslas turėtų būti bendra imigracijos ir prieglopščio politika. Tačiau jai reikalingas tvirtas pagrindas. Tai turėtų būti teisinga politika, nes ji turi apsaugoti tuos, kuriems, kurie jos nusipelno. Taip pat ji turi būti teisinga tų šalių atžvilgių, kurios patiria didelį, didelę naštą. Ir e, ginti reikia tuos, kurie nusipelno iš tikrųjų būti Europos teritorijoje. Ir ši politika turi būti griežta tų atžvilgių, kurie ir nenusipelno būti ES e, teritorijoje. Ir aiškiai turi būti pasakyta, kad jie turėtų grįžti ten, iš kur atvykę. Dėl gražinimo politikos aš pritariu tam, kas turėtų būti kalbama apie savanoriško grįžimo politikos svarbą. Žinau, kad e, keliose šaliuose yra vykdomi atitinkami projektai, ir, kurie iš tikrųjų duoda naudos. Mes turime pakartoti ir kitur tokius pavyzdžius nes yra žmogiškiau, kai žmogus, kuris turi būti gražintas, neturėtų, nėra verčiamas, o jo paprašoma grįžti į savo šalį. Kai toks savanoriškas grįžimas neveikia, mes turėtume geriau organi organizuoti ir koordinuoti savo darbą, organizuojant tokių žmonių kelionę. Taigi šio, šiais aspektais mums dar reikia padirbėti. Taip pat reikia paminėti tarptautinį bendradarbiavimą. Jis yra labai svarbus, nes žinome, kad be bendradarbiavimo su trečiosiamis šalimis mes nieko nepasieksime. Galiu paminėti Turkiją ir Libiją. Pavyzdžiui, iki šiol esame susidūrime su rimtomis problemomis tarptautinėme bendradarbiavime su tomis šalimis. Aišku, mes galime suprasti jų problemas, nes jiems reikia apsaugoti savo išorės sienas ir čia mes galime jiems padėti. Taip pat turime nepamiršti Ženevos konvencijos. Tam, kad Junktinių tautų žmogaus teisų komisaro biuras iš tikrųjų veiktų tinkamai, kad būtų analizuojamos paraiškos prašymai ir kad būtų vykdoma įkurdinimo programa. Trečias dalykas - Frontex agentūra. Turime peržiūrėti jos įgaliojimus, kad ji veiktų efektyviau. Žinome, kad iki šiol valstybės narės ne visada uh, e, įgyvendinavo Frontexo viltis. Taip pat turime apsispręsti dėl to, ar ši agentūra turi turėti savo, savo turtą, kol kas ji jo neturėjo. Taigi dar šiais klausimais mums reikia padirbėti. Na ir galiausiai solidarumo savoka. Tuo ir baigsiu. Atrodo, kad ES pietinėse šalise manoma, kad joms priklauso priimti imigrantus, kurie atvyksta per viduržėmę jūrą ir jie negali jų siūsti toliau jau kitas Europos šalis. Tarsi jie, tos šalis pačios vienos turi prisimti visą atsakomybę. Tai nėra solidarumas, todėl mums reikia uh, sukurti tikrus solidarumo mechanizmus, kad tuos e, savo žodžius galėtume paverti, paversti veiksmais. Ačiū, ponia, bus sutilai. Noriu priminti, kad optimalus kalbėjimo laikas turėtų būti dvi minutės, ne penkios, keturios ar trys, o dvi. Kitaip mes nespėsime išklausyti visų parlamento narių, kurie prašė žodžio. Toliau, ponia Hanės Plešart. Ačiū, pirmininkė. Aš nekalbėsiu tiek laiko, kiek jūs skiriate. Buvo paminėta apie tai, kad reikia užpildyti spragas e, saugumo, laisvės ir teisingumo sritise. Šiuo metu atrodo reikia renkti planų, planus, nes atrodo, abipusio pasitikėjimo kol kas nėra ir atrodo, kad toks yra signalas, kuris ateina iš tarybos dokumentų. Aš labai gerbiu jūsų siekius, nes abipusis pasitikėjimas yra svarbus. Tačiau ir e, tas sustarimas ir bendravimas reikalingas ir iš valstybių vadovų pusės. Dėl prieglopščio ir imigracijos srityje esamo bendradarbiavimo, tai man atrodo, kad trūksta solidarumo tarp valstybių narių, tai yra svarbu, todėl mums nepavyksta greitai sukurti bendros prieglopščio politikos. Arba kalbėtume apie ekspertų grupės ar sienų priežiūrą ir kontrolę ir panašiai ar e, iš tikrųjų žmonių išsiuntimą į kilmės šalį. Taigi, šiuose srityse solidarumas yra labai svarbus. Ir man labai įdomu, kada mes baigsime tos teorinius samprotavimus ir imsimės tikrų veiksmų, kada mes pamatysime tikrą valstybių narių bendradarbiavimą. Nes galtinis terminas e, nukeltas jau iki 2012 metų Na, o dabar apie pamatinės teisės. Švedija Strasbūrė sakė, kad jį nori užtikrinti vienodas teisės visiems, tačiau kai kalbama apie homofobiją Lietuvoje, tai čia ir jau ir turime problemą. Aš pateikiau tarybai klausimą žodžiu dėl homofobijos situacijos Lietuvoje. Ir žinote, ką taryba atsakė? E, pasakė, kad taryba tuo klausimą neaptarė. Tai yra iš tikrųjų gėda ir skandalas. Man atrodo, kad E, taryba pati, jeigu yra problema valstybė narė, turėtų pirmiausia aptarti pati atvirai, nes tai daroma, kai kalbame apie pieno kvotas ar jautinos eksportą į Rusiją, taigi pats laikas kalbėti apie žmogaus teisų pažinėjimus valstybės narėse. Na, pone Albertai, turėtumėte pagerinti laiko rekordą. Bandysiu, nors aišku labai gaila, kai laiko tikrai tiek mažai, juolab, kad kai kurie kolegos labai intensyviai gilinasi į Stokholmo programą, dabar mes atsame priversi pasisakyti taip trumpai ir greitai. Kaip ten bebūtų, man teks tikriausiai pasisakyti paviršutiniškai. Dėkoju Švedijos valstybės sekretoriui ponui Graner už valią, gerą norą atsižvelgti į piliečių norus, lūkesčius, ypač duomenų apsaugos rytyje. Norėčiau atkreipti dėmesį į tris aspektus. Visų pirma, tai, jog bent taip, kaip aš supratau, programoje šis piliečių valios uh, išryškimas yra išreikštas labai bendrais bruožais ir taip pat e, saugumo ir priežiūros priemonės taip pat suformuluotos labai apibendrintai. Parlamentas nekarta nurodė, jog būtina atlikti pilną vertimą prieš imantis naujų saugumo ir e, priežiūros priemonių. E, Taigi tas vertinimas man labai svarbus, juolap atrodo tendencija eina link prevencijų priemonių. Kai yra tarsi vadovavimasi bendru įtarimu, o ne konkrečiu įtarimu, kuris yra patvirtinamas, tarkim, iki teisminio tyrimo teisėjo. Na, turime nepamiršti, jog sustiprinus saugos priemonės ir priežiūros priemonės bus užkirstas kelias nusikalstumumui. Priešingai, aš manau, kad to galima pasiekti prevencijos priemonių dėka, o taip pat stiprinant bendradarbiavimą tarp teisėtvarkos ir teisėsaugos institucijų. Ir tikrai priežiūros stebėsinos priemonės tikrai nepadės kovoti nusikalstumumumu jūs e, matote sąsajas iš vienos pusės tarp kovos, e, kovos prieš nusikalstamumą, o kita vertus kalbama apie piliečių teisės, tai aš manau, kad e, tarp šių dviejų dalykų nėra pusiausvėros Stokholmo programoje. Ponas Trienta Filidės. Ačiū. Pirmininkė, noriu švedijos atstovams taip pat padėkoti ir pasakyti, kad besiklausydamas ypač ponios Lundgren. Aš turiu pasakyti, kad visiškai pritariu jos, jų ketinimams užtikrinti, kad būtų įkurta priežiūros institucija, kuri palengvintų situaciją. Kipras priima daug prieglopšio prašymų dėl savo padėties, ekonominės ir socialinės situacijos ir tokia e, prieglopščio institucija padėtų spręsti problemas, ypač humanitarinės, kad būtų galima teikti visas paramos paslaugas e, prieglopščio prašytojams. Na ir jeigu kalbėsime apie solidarumą tarp valstybių narių, tai tai yra ypatinga problema viduržėme jūros šalims, kurios gauna daug prieglopščio prašymų prieglošio paramos biuras turėtų būti įkurtas e, viduržėmė jūros šalyje, nes būtent ten jis galėtų geriausiai dirbti, atlikti savo funkcijas. Nes būtent šios šalis yra pirmajame priekinėse fronto linijose, kai kalbame apie prieglopščio prašymus ir todėl joms reikalingos prieglopščio paramos paslaugos iš prieglopščio paramos biuro. Taigi, kaip sakiau, mums reikia kuo greičiau įkurti tą biurą. Ačiū toliau, ponia Keller. Ačiū. Man nepatinka balansas, pusiausvėra, kuris čia dažnai naudojamas, nes kai kalbame apie pagrindinės žmogaus teisės, tai jos yra pagrindinės, negalima čia ieškoti kažkokio balanso, jos visada pagrindinės. Norėjau paklausti, ar gavote pagrindinių teisų agentūros pakeitimus, kurios mums šiandien jie pristatė, ar jūs juos gavote ir galbūt galėtumėte į tai atsižvelgti ir norėsiu žinoti, ar juos svarstysite. Tai yra Europos agentūra, tai yra pagrindinių teisų agentūra ir todėl labai svarbu, kad jų pasiūlymai būtų uh, apsvarstyti, kuriant Stokholmo programą. Dar vienas dalykas, kuriame, kurio pritariu agentūrai, būtent, kad Sohomo programoje teisės suteikiamas tik tai piliečiams, o kas yra su tai žmonėmis, e, kurie neturi pilietybės, ar jiems nepriklauso jokio žmogaus teisės, tai yra problema, nes ES agentūros, tokios kaip Frontex, yra susijusios ir su žmogaus teisų pažinėjimais, todėl mes turime garantuoti, kad žmogaus teisės, ypač e, tokiems pažiūrėjams žmonėms kaip migrantai, būtų užtikrintos. Taip pat aš manau, kad mūsų patikimumas ES turi kiltų iš to, kad mes užgarantuosime žmogaus teisų laikymasi. Ne tiek, kiek, ne, ne, ne, nebūtinai vien tik tai dėl gražinimo politikos vykdymo. Kai kuriuose valstybės narėse žmogaus teisų pažinėjimo yra nemažai ir turbūt ir e, solidarumo prasme, kol jis yra savanoriškas, jo nėra. Galbūt kai kurių valstybių problemos gali būti išspręstos, subalansuojant paramą solidarumo prasme. Taigi mes čia dar galime nuveikti numatydami privalomą solidarumą, nes savanoriškas solidarumas neveikia. Ačiū, ponas uh, Auragė. Norėjau pirmiausia pasakyti Švedijos atstovams, kad būtent taip ir kuriame Europą, kai tiek daug žmonių kvestionuoja ES legitimumą, reikia būtent parodyti, kaip mes kuriame Europą kurdami priemonės, kurios sprendžia problemas, su kuriamis susiduria Europa. Taigi norėčiau kelti tos klausimus, kurie mūsų visų sutarimų yra svarbus. Pirmiausia, ką manote apie Eurojusto elgesį? Antram, matome, kad Europa daugėja tarp valstybinių nusikaltimų. Ar taryba sutinka, kad taip vyksta? Ar matote, kad didėja tokių nusikaltimų? Jeigu taip, tai noriu paklausti, kalbėjotės ar svarstėte apie tai, kad būtų numatyti tie patys, tos, pa, tos pačios sankcijos tokiems pat nusikaltimams. Taigi klausimas yra tas, kad e, už tos pačius nusikaltimus taikomos skirtingos sankcijos įvairiose valstybės narėse. Pavyzdžiui, prostitucija. Vienaip e, jį traktuojama Švedijoje, kitaip kitur. Argi mums nereikia tam tikros vienybės, e, taikant baudžiamasias sankcijas už tarpvalstybinius nusikaltimus? Na ir pagaliau, ar galvojate apie tai, kaip būtų galima koordinuoti politiką Europoje, analogiškai pagal tai, kaip jūs siūlote daryti prieglaušio politikos srityje? Ačiū, toliau ponia Intveld. Ačiū pirmininkė, pirmiausia Noriu padėkoti Švedijos atstovams už tai, kad jie atvyko pas mus. Kol kas Švedija pirminkavo puikiai. Man atrodo, visos pagiros tuo ir baigėsi. Išgirdome daug šiltų žodžių apie pagrindinės teisės, apie piliečių teisės. Tačiau tai jau daugelį metų girdžiu. Aš nesu cinikė iš prigimties, tačiau man kyla klausimas, ką tai reiškia. Pavyzdžiui, kai kalbame apie asmeninių duomenų rinkimą, piliečių stebėjimą. Norėčiau konkrečiais žodžiais išgirsti atsakymą, kur yra ribos. Nes atrodo, kad tokių ribų nėra. Netgi Švedija yra prieimusi drakoniškų įstatymų piliečiams šnipinėti, nes, pavyzdžiui, leidžiama vyriausybei skaityti žmonių elektroninius laiškus, rinkti DNR duomenys, stebėti, kur keliaujame, su kuo kalbame telefonu, kiek pinigų turime bankų sąskaitose, taigi noriu išgirsti, kur yra ribos. Norėčiau išgirsti iš tarybos, kai kalbate šiltai apie lygybę ir kovą, kovą su diskriminacija, ir štai mano kolegė jau yra pateikusi vieną pavyzdį iš daugybės pavyzdžių, kur taryba yra pasakusi, mes nesikišime į valstybių narių reikalus. Man visada susidaro įspūdis, kad, kad žmogaus teisės, pagrindinės laisvės ir lygybė yra universalūs dalykai. Jeigu neginame asmenių, nes, nesaugome asmenių duomenų, nekovojame su diskriminacija, tai apie ką tada kalbame? Ar kalbame apie mūsų dėmesį piliečiams? Na, norėčiau viską suprasti. Dar vienas šios dienos pavyzdys. Teismas nusprendė, kad asmuo Filipinų pilietis, kuris buvo įtariamas teroristiniais ketinimais, buvo įtrauktas į vieną iš juodųjų sąrašų Europos Sąjungoje. Tai yra jau kelioliktas teismo sprendimas, sakantis, kad procedūros įtraukiant žmonės į juodosius sąrašus yra įstatymų pažeidimas. Kiek dar reikia teismų sprendimų, kad taryba, kol taryba supras, kad reikia laikytis demokratinių standartų ir teisės viršnybės. Aš norėčiau trumpai sakant sužinoti, apie ką Jūs kalbate, kai kalbate apie piliečių teisės, pagrindinės laisvės, lygybę, teis, įstatymų viršenybę. Konkrečiai, ką Jūs pasiūlysite? Ačiū. Ačiū, toliau ponas Borgecijo. Ačiū, ponia pirmininkė. Trumpas klausimas. Iš Švedijos atstovų išgirdome labai įdomiai apibūdintus Švedijos planus. Pagal Stoholmo programos e, iniciatyvą humanitarnės paramos ir prieglopščio paramos rytyje. Tačiau mano klausimas yra štai koks. Kadangi neturime e, Švedijos atstovų čia, kadangi mūsų šalis yra toli nuo, jūsų šalis yra toli nuo tų šalių, kurios patiria didžiausias problemas susijusias su migraciją, turėtumėte suprasti, kokia, svarbi, kokia sudėtinga yra situacija, ir, nes kartu su migracijos srautais atsiranda ir kitų problemų, pavyzdžiui, tų, kad e, nusikaltėliai ir mafija labai yra netoli tų imigracijos srautų. E, jie slepiasi už e, didelių pilie, žmonių beviltiškai nusteikusių žmonių srautų. Ir man atrodo, kad turime visi įsitraukti į šios veiksmus. Aš žinau, kad Švedijoje Švedija kelia geriausius savo ketinimus ir ambicijas, tačiau, man atrodo, pirmiausia, reikia užkirsti kelią tokiai 21-ojo amžiaus gėdai, kuria, kuri yra priekyba žmonėmis. Man atrodo, kad turime pradėti galų gale kažką daryti ir tai tada bet būtų labai didžiulis pasiekimas švedijos pirmininkavimui, kuri kol kas atrodo toli nutolsi nuo realių problemų. Aišku, jums patarinėjama iš įvairių pusių, tačiau iš tikrųjų šis pavojus yra labai didelis. Išgirdome Kipro, Maltos atstovų pasisakymus. Mano šaliai taip pat kilo panašios problemos, nes mes turime spręsti problemas be ypatingo koordinavimo. Turime šią hidrai galų galę nukirsti galvą, nes ji įgyjo didžiulės proporcijas, didžiulį dydį, didžiulį mastą. Ir kai kalbame apie organizuotą nelegalių migrantų importavimą, tai jis yra iš tikrųjų baisus. Prašom laikytis laiko limitų, sako pirmininkas, ponas Brons. Ačiū. Pone Lundgren, man atrodo, gana a, kalbėjo gražiai apie daug didesnį migrantų pavojų, kad galėtume padėti ekonomikai. Man atrodo, kad jį kalbėjo apie žmonės, ne kaip, ne kaip apie žmonės, o apie ganybos veiksmus, veiksnius. Man atrodo, kad ekonomika turi tarnauti žmonėms, o net virkščiai. Imigracija jau dabar yra pakeitusi daug Europos sričių net pažįstamai ir sukėlusi daug socialinių problemų. Jeigu pažiūrėsime į nuomonę apklausas, tai žmonės nori užbaigti tą migraciją, o ne daugiau jos. Norėčiau šiandien kalbėti lietai ir aiškiai, kad kiekviena kilminga barone, baronienė neteisingai manęs nesuprastų ir po to neteisingai neatspindėtų mano žodžių kitur. Ačiū. Short, Dėkuoju už tai, kad pasisakėte trumpai, ponė Morpai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mane taip pat labai sutrikdė tos, to ekonominio veiksmingumo mintis kuri atrodė yra tarsi pagrindinis variklis migracijos politikos srityje. Na, atrodo, migracijos politika vystama Europoje ir todėl reikalingos demokratinės diskurs, diskusijos apie tai, koks turėtų būti šios politikos variklis, kuris, aišku, turėtų būti demokratiškas, Ir čia tarsi pratesiu pirmininkančią šalies mintį, kad migracijos politikos pagrindinis variklis turėtų būti teisingumas. Taip pat norėčiau paklausti, kaip Jūs matėte migracijos klausimą platesnėme teisingumo ir socialinio teisingumo kontekste? ir kai kalbame apie žmogaus teisės migracijos kontekste, tai turėtume galvoti apie tai, jo pagrindinė tokia žmogaus teisė turėtų būti pasilikti savo šalyje. Nepamirškime, kad tiem žmonėms nėra lengva palikti savo bendruomenės, atvykti gyventi į Europą ir dažnai, pavyzdžiui, moteriams atvykšančiams iš Filipinų dirbti Europą tenka palikti Filipinose savo šeimas, vaikus, bendruomenės ir tokį žengslą, ženg, žingsnį žengties paskatina nesažinga ekonominė politika, kurią, pavyzdžiui, vykdo PPO arba laisvos priekybos principas, kuriam beje pritarė Europos Sąjunga. Taigi galbūt reikėtų kalbėti apie ekonominį suverenumą, apie maisto gavimo suverenumą vietoj to, kad kalbėtume apie ekonominį uh, e, <clears throat> variklį. Galbūt reikėtų kalbėti apie teisingumo, ekonominio teisingumo, socialinio teisingumo principą, kuris leistų šiems žmonėms, migrantams, likti namuose su savo šeimomis bei savo bendruomenėse. Taip pat norėčiau iškelti naujų valstybių narių klausimą, konkrečiai paminėsiu ir savo valstybę narę Vengriją. Ir dažnai atsitinka, kad e, naujos valstybės narės nuskurda tie, kad jų ekonominio pragyvenimo lygis priliksa trečių šalių lygiai ir todėl ir mūsų šalių gyventams tenka migruoti kitur. Taigi jie socialiniu ir ekonominiu požiūriu atsigalia toj pačioj padėti kaip trečių šalių piliečiai, taigi jie priversti migruoti, jie atsiduria nelegalioje situacijoje, jie tampa priekybos žmonėmis, priekybos moterimis aukomis. Taigi norėjau atkreipti švedės kaip pirmininkaujančios šalies į šį faktį, faktą ir paprašysiu atkreipti dėmesį šią problemą, konkrečiai į padėtį Vengrijoje, nes pas mus migracijos problema beveik tokia pat opi kaip trečiosiuose šalyse. Ačiū dar yra daugiau norinčių pasisakyti, taigi dabar užbaigsiu pasisakančiųjų sąrašą. Pone Sipil, dvi minutės. Dėkuoju, pone pirmininkė. Norėčiau atkreipti dėmesį į du dalykus. Praeitie ne kartą teko išgirti, jog abipusis pasitikėjimas labai svarbus, jeigu mes norime pasiekti sėkmės kovojant su organizuotu nukalstamomis ir bei kitomis bėdomis, bet būtent atrodo, kad tai ir yra bėda, nes trūksta tokio pasitikėjimo. Man dažnai susidaro įspūdis, kad taryba priima sprendimus, sakydama, kad mes turime pasiekti sėkmės, bet po to kai jau valstybėms narėms tenka įgyvendinti konkrečias priemonės, tai tuomet jau valstybės narės yra e, labai nuostaikios ir dvėjoja. Taigi, ar jūs man čia prieštarausite? Antra, programa pavadinta yra Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė, bet man trūksta teisinio aiškumo erdvės, nes Daugelis piliečių kasdienybėje susiduria su daug problemų susijusių su teisiniškumu. Tarkim, jeigu pensininkas gyveno kitoje šalyje ir jam yra neišmokama pensija arba, tarkim, esant užsienyje žmogus yra apiplėšiamas ir po to reikia bilinėtis Taigi daugelis piliečių nesupranta, kaip gali būti, kad bendroje Europoje neišsprendžiama tokių, tokia daugybė bendrų problemų. Ir manau, kad to kaip tik ir pritrūksta Stokholmo programoje. Pane Romero, dėkoju, pane pirmininkė. Savo mm, pasisakymo metu norėčiau iškelti pagrindinių teisų klausimą privačioje sferoje. Na, aišku, labai svarbus yra domenų apsaugos klausimas. O taip pat e, norėčiau pakalbėti apie smurtą nukreiptą prieš moteris. Švedijos kaip pirmininkaujančios šalies norėčiau paklausti štai ko. Tarkim, kai kalbate apie moterų tapusių smurto aukomis apsaugą, tai ar esate pagalvoję apie kokias nors prevencinės priemonės, kurios leistų išvengti tokių nusikaltimų? Ir galbūt valstybių narių lygių galima būtų taikyti tokias priemonės, nes e, Europos laisvės saugumo ir teisingumo erdvė turėtų duoti naudos moterims, o taip pat leistų apsaugoti privačią sferą. Na, šia galvodama apie šią erdvę, galvoju ne vien tik apie domenų apsaugą, bet ir apie moterų apsaugą nuo smurto. Ir norėtųsi, kad Švedija, kaip pirmininkauti šalis, šiam aspektui kreiptų daugiau dėmesio. Ar yra numatyta kokiu nors priemonė, aš galėčiau daug įsivaizduoti, pavyzdžiui, policijos tarnautojų bei teisėtvarkos. tvarkos tarnautojai apie atitinkamą apmokymą, kad jie daugiau dėmesio skriptų e, problemams susijusius su smurtu prieš moterimis arba, pavyzdžiui, baudžiamai persiekimą prieš, mot, prieš moterų smurtautojus. Arba, pavyzdžiui, priemonės, kurias leistų uh, užpuolikui smurtautojui, neprir... kurios neleistų užsmurtauti priartėti prie moters. Taip pat galbūt čia verta būtų pagalvoti apie informacijos mainus, e, bendradarbiavimą tarp valstybių narių, nes manau, kad pagrindinė teisė apsauga turėtų būti švedės kaip pirmininkančios šalies prioritetas. Ir manau, kad į šį dokumentą galima būtų įtraukti kai kurias iš mano minėtų priemonės. Juk svarbu ne vien tik apsaugoti moteris, bet kartu užkirsti kelią tokioms nusikalstamoms veikoms, nes ypač smurtiniai nusikaltimai šeimos aplinkoje labai prieštarauna laisvės saugumo ir teisingumo principui. Pane Flutner. Dėkoju, ponė pirmininkė. Su Stokholmo programa išvelgė štai kokių problemų. Jau egzistavo Hagos programa, dabar kalbame apie Stokholmo programą ir kyla klausimas, ar veiksmingai apsaugomi prieglapšio prašyti Europoje. Negalima juk teikti, kad e, Stokholmo programoje pakankamai dėmesio kreimame bendrai Europos prieglapšio teikimai sistemai sistemai. Na, aš nežinau, ar dviejų mano minėtų programų dėka užtikrinta geresnė prieglapščio prašytojų apsauga Europoje. Norėtųsi, kad būtų įvertinta viskas, kas buvo padaryta ir įvertinti reikia ne vien tik tais priemonės na, nuolat kalbama, kad apsunkinama kelias į ES ir taip pat teigiama, kad vis imamasi priemonių tam, kad dalyvaujant Frontex bei kitoms organ, agentūroms e, atviroje jūroje prieglapšio prašytojai gautų konkrečią galimybę prašyti prieglapšio, bet viskas tai neturi pasilikti vien poberiuje, turi būti konkreč, reikalingos konkrečios priemonės. Ir Ir ši problema liečia ir mano regioną. Dažnai žmonės net neprašo prieglapšio, nes jie iš anksto žino, kad prieglapšio jie negaus. Ir panašus dalykas pasakytinas ir apie Maltą bei kitas viduržėme jūros šalis. Todėl manau, kad reikia pašalinti tam tikrą Dublino susitarimo elementą, nes tai užkirta kelią prieglopščių prašymai Europoje. Dar šiek tiek apie prieglopščių prašytojų sulaikymą, ypač nepilnamečių prieglopščių prašytojų sulaikymą tai juk prieštarauna pagrindinių teisų principui. Kai kalbame apie pagrindinės teisės, turime žinoti, ką turime galvoje, todėl reikėtų peržiūrėti turimas priemonės ir turime pripažinti, kad prieglapščio prašytai nėra veiksmingai apsaugomi Europos Sąjungoje. Turime kai ką teiksti ir norėtųsi, kad Stokholmo programos pagrindų būtų imamas atitinkamų priemonių. Sveikinti Švedijos valstybės sekretorius už tai, kad pristatė dar kartą ambicingą Stokholmo programą. Ir štai Stokholmo programos prioritetinėse e, gairėse jūs rašot, jog reikės sukurti plačių užmojų Europos vaikų teisų strategiją. Švedija iš tikrųjų e, turi nemažai patirties vaikų teisų apsaugos rytyje. Ir mano klausimas būtų štai e, koks. Ar uh, E, dabar, kai išsiplėtė Europos Sąjunga, 27 valstybės mes esam kaip viena šeima, e, kūrėsi mišrios šeimos, kūrėsi mišrios santokos ir tose mišriose šeimose gimsta vaikai. Gerai, kai viskas gerai, tačiau kada tos šeimos skiriasi, iš tikrųjų daugiausia nukenčia vaikai nes dažnai tie teisminiai procesai jau tampa net politinių ligmens procesais, kur įsijungia e, įvairios organizacijos, jų tarpia ir politikai, ir teisėjai nebegali priimti iš tikrųjų kvalifikuotų sprendimų. Ar nereikėtų numatyti e, Stokholmo programoje, būtent kalbant apie vaikų teisų apsaugą, kad pirmiausia pirmiausia yra vaiko interesai ir vaiko teisės, o ne dviejų suaugusių žmonių santykių aiškinimasis. Ir tam reikėtų matyti e, daugiau e, numatyti tam tikrų priemonių ir teisės saugos institucijų kvalifikacijos kilimui, apsikeitimui informaciją, suvokimui tos bendros problemos. Ir kitas klausimas būtų dėl migracijos iš tikrųjų e, sutinku su išsakyta nuomonė, kad būtina pažaboti nelegalę E, migraciją, tačiau ne visai norėčiau sutikti, kad, e, e, kad na, dabar svarbiausia svarba, ateities uždavinys yra pažaboti neteisėtas imigracijos traukos veiksnius. Aš sakyčiau, kad tai yra ne ateities veiksnys, tai yra dabarties pagrind, svarbiausias uždavinys, nes iš tikrųjų migracijos, nelegalios migracijos spaudimas tik didėja, o ne mažėja. Ir tai ypatingai atsiliepia nelegalioj darbo rinkoj. Todėl, kada jūs rašot Stokholmo programą, jog jūs uh, sukursi tam tikras priemonės, kaip pažaboti tą nelegalią migraciją, tai būtų gerai, kad būtų jos iš tikrųjų konkrečios, o ne vien tik tai popierių, kuriuos neduos jokio poveikio. Ačiū. Thank you. Ms. Ernst. Dėkuoju, ponė Ernst. Dėkoju. Na, šios diskusijos priverčia mane susimastyti ir nuliūsti. Tai, ką sakė pirmininkantis šalis apie uh, migracijos ir prieglapšio teikimo uh, e, politika mane tikrai liūdina. Manau, kad jūs čia tarsi prašaunate prašalį, jūs norite kovoti su nusikalstamumu, jūs norite daugumo, daugiau saugumo ir vienintelis um, atsakas, kuris turite, tai yra sąsai tarp vidaus ir išorės priemonių stiprinimas. Ir tai darydami jūs visiškai netižvelgėte į tikrovę. Niekuomet nebuvo įvertintas Frontex agentūros darbas, nebuvo kontroliuomasis darbas ir dabar siūloma jos darbą su, pagilinti, sustiprinti. Na, tarkim, yra žmonių, kurie dėl pagrisų priežasčių nori prieglapščio Europoje ir šį klausimą viskai nesižvelgiama. Taigi turiu tris klausimus. Pirmiausia, kas numatyta nuveikti pagal Stokholmo programą tam, kad mažiau žmonių numirtų prie Europos vartų, nes nuo ribo, Europos atsiribojimo jie tiesiog neturi galimybės atvykti į Europą, nors jų priežastis yra geros. Antra, jūs minėjote, kad reikia kovoti su nelegaliu imigravimu, bet aš manau, kad reikia atsargiai žiūrėti į tokias savokas, nes uh, E, labai nedidelė riba tarp teisėto ir neteisėto žmogaus statuso. Ir tas statusas gali labai greitai pasikeisti. Tai kai kalbate apie nele, kovą su nelegalia migracija, tai kaip norite užkirsti kelią tam, kad nepilnamečiai, nelydimi nepilnamečiai kurie dažnai nelegaliai atvyksta į Europą, čia nieko naujo. Kaip jūs ketinate apsaugoti tuos nepilnamečius? Ar ketinate juos apsaugoti? Nes ir kolegė iš Švedijos neseniai minėjo, nes būtent šiuo asmenų atveju reikia mažinti riziką. Kaip tai ketinate padaryti, man tai visai neaišku. Trečias dalykas. Aš visuomet palaikiau bendrą Europos prieglapšio tikimo politiką. Man atrodo, tai geras dalykas ir šią politiką reikėtų harmonizuoti, bet reikėjo čia kalbėti ir apie standartus. Ir, ir man tuomet kyla klausimas, koks vaidmuo tenka Ženevos pabėgėlių konvencijos Stokholmo programos E, kontekste. Jūs iš vienos pusės norite tarsi sustiprinti sienų apsaugą, o iš kitos pusės jūs kalbate apie bendrą Europos prieglapšio politiką. Taigi kaip ketinate užtikrinti, kad pabėgėliai, tikrai pabėgėliai galėtų pasinaudoti savo teisę į prieglopstį. Ir <clears throat> man tai irgi neaišku, taigi bijau, kad Stokholmo programa prašauna pro tikrovę bei reikalavimus. Κύριε Υπουργέ, θεωρώ ότι το πρόγραμμα της Στοκχόλμης είναι πολύ φιλοδόξο. Gerbėmėjai ministrai, aš manau, kad Stokholmo programa užsibrėžė labai ambicingų tikslų. Ir tikrai esame patenkinti tuo, kas vyksta. Aišku, Švedija yra šalis, kurio gera gyventi, bet tai nereiškia, kad nėra neteisybės. Aš pati esu iš Kibro Prieš mane kalbėjo kolegos iš Ispanijos, iš Maltos ir jie atkreipė jau dėmesį į tą didžiulį e, disbalansą, kuris egzistuoja Europos Sąjungoje - Graikija, Italija, Malta, Kipras. Mes iš tiesų stebime, kaip vis daugiau ir daugiau žmonių plūsta į mūsų valstybės ir pasigendame solidarumo. Nepamirškime, kad nuo 1974 metų žmogaus teisės turi tvirtą teisinį pagrindą. Kai mes kalbame apie įkurdinimą, tai mes pamirštame solidarumo principą. Vėlgi, kur tas solidarumo principas? Turkija, pavyzdžiui, neleidžia Frontexui vykdyti operacijų ir tam net panaudojamos karinės oro pajėgos. Nuo pat invazijos, Turkijos invazijos mes stebime, kaip yra pažeidžiamos žmonių teisės. Yra iš okupuotų teritorijų pabėgę asmenės. Kaip su jais? Aš pati esu iš jų tarpo. Aš galiu vykti į Europą, turėdama atitinkamą pasą, bet ne visi jį turi. Taigi, ką ketina Švedija padaryti, kad visi pažadai ir gražų žodžiai neliktų tik pažadais ir žodžiais, nes iš tiesų daug kas yra pažeidžiama. O tie, kurie atsakingi už pačius reiškinius, tokie kaip pavyzdžiui Turkijos valdžia, nėra baudžiami. Ačiū. Pone Head. Ačiū, pone pirmininkė. Noriu padėkoti pirmininkaujančių šalies atstovams už pranešimą. Nebejotinai dėl daugelio priežasčių reikia stiprinti bendradarbiavimą sritise, kurias aprieps Stoholmo programa. Mes nepašalinsime kliučių tol, kol vadovausimės skirtingomis nuostatomis tokiuose srityse kaip žmogaus teisės, pamatinės žmogaus laisvės. Pane Intelvelt kalbėjo apie duomenų apsaugos, duomenų apsaugą, duomenų saugojimą. Aš irgi ketinau apie tai kalbėti, man tai labai rūpi, aš žinau, kad tai rūpi ir Švedijai, nes šis klausimas Švedijai seniai aktualus. Toliau dėl vaikų. Vaikų teisės, vaiko teisės konvencija sako, kad visada vaikų teisėms turėtų būti kreipiamas didžiausias dėmesys. Ir mane stebina, kad Stoholmo programoje neketinama tam skirti tinkamo dėmesio. Jūs minėjote pabėgėlių vaikus bet aš manau, kad apskritai vaiko teisų apsauga turėtų jai būti skirtas didesnis dėmesys Stoholmo programoje. Na ir paskutinis kalbantysis ponas Brons. Ačiū, ponia pirmininkė. Kaip pirmininkaujantį šalis lankėsi pas mus, nebuvau labai patenkintas jų planais. Ypač jeigu pagalvosime, kas vyko per pastaruosius du dešimtmečius. Iš tiesų, daugelis Europos dalių nukentėjo. Kur jūs bevyktumėte, Paryžių, Amsterdamą, Bruselį ar kitur, jūs pamatysite, kad yra kiekviename mieste didžiuliai kvartalai, kuriuose praktiškai gyvena įvairaus tipo migrantai. Faktiškai mes turime kalbėti apie masinę migraciją. Niderlandas, pavyzdžiui, ta masinė migracija kainuoja milijardus eurų. Ir dabar, kai ekonominė krizė, finansinė krizė mus ištiko, mums tai kelia rimtų problemų. Nemažesnių problemų tai kelia ir darbo rinkai. Masinė migracija tikrai mūsų neišgelbės ir nepadės mums išspręsti visų problemų. Todėl, kad tie, kurie atvyksta, taip pat sensta, kaip kiekvienas iš mūsų. Jie nebūna visą gyvenimą jauni. Taigi, kiek tų milijonų mums reikia dar žmonių? Aš manau, kad masinė migracija pats laikas stabdyti. Atėjo laikas pasakyti užteks. Na, kaip matote, klausimų daug, labai įvairių. Ir tikrai Stoholmo programai mūsų komitetas deramą dėmesį skiria. Todėl pirmiausiai dabar suteiksiu galimybę atsakyti e, Švedijos atstovams, pirmiausia, ponas Graneris. Ačiū. Aš kalbėsiu anglų kalba, kad e, kaip galima daugiau, plačiau būčiau išgirstas. Taip, iš tiesų, Švedija yra moderni ir, kaip kažkas iš jūsų sakė, nutolusi šalis. na ir maža valstybė. Taip, politinis politinis diskursas Europoje vyksta įvairiais lygiais nacionaliniuose parlamentuose ir aš manau tai, ką čia išgirdau, puikiai atspindi tą nuomonių įvairovę. Panasinaudosiu keletų pavyzdžių, ponė pirmininkė, nes tikrai negalėsiu atsakyti visus čia iškeltus klausimus. Dalis jūsų klausia apie teisų apsaugą. Mhm Taip pat dalis jūsų kalba apie didesnį policijos bendradarbiavimo veiksmingumą ir naudingumą. Manau, kad abiem atvejais pastabos teisingos. Bet kyla klausimas, jeigu mes dedame čia lygybę ženklą, tai kuris iš komponenčių yra žmogaus teisės? Aišku, mes visada galime ginčytis, kokie yra tų teisų prigimtis - Dievo duotos, gamtos duotos, prigimtinės. Bet aš manau, kad jos yra aiškiai išdėstytos Europos tarybos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių konvencijoje. Ir jos nėra relatyvios, jos yra absoliučios. Aišku, yra relatyvių teisų Nes pavyzdžiui, aš turiu teisę eiti gatve, bet jeigu aš padarau nusikaltimą, mane įkalina ir pažeidžia mano teisę eiti gatve. Aš galiu pradėti planuoti teroro aktą, bet valstybė tokiu atveju turi teisę mane sustabdyti. Kai kurios teisės yra absoliučios, kai kurios yra sąlyginės. Todėl visada kyla pusiausviros klausimas. Per šią valandą, per kurią vyko diskusijos, mes išgirdome įvairių nuomonių ir vėl grįžtu prie to apibendrinimo. Vieni galvoja, kad reikia daugiau apsaugoti asmens duomenis, kiti mano, kad reikia stiprinti policijos bendradarbiavimą, bet tai yra sudėtinga lygybė. O dabar noriu pasisakyti konkrečiai ir atsakyti konkrečiai keletą klausimų. Dėl padėties Latvijoje, sako kalbantisis. Visiškai akivaizdu, kad visos valstybės narės turi gerbti Europos tarybos žmogaus teisų konvencijoje įrašytas žmogaus teisės. Toks būtų mano atsakymas. Taip pat buvo klausima ar nevertėtų sustiprinti vaiko teisų apsaugą, moterų teisų apsaugą. Taip sutinku, mes turėtumėm kalbėti apie labiau pažeidžiamas, apie pažeidžiamas asmenų grupės. Aš manau, pati diskusija, klausimai, jie savaime iškalbingi yra ir vargu ar reikalauja kažkokio atsakymo. Aš manau, kad jūs tiesiog labai tinkamai įsiliejate į šią diskusiją, kurios vidurio etapą mes pasiekėme dabar. O dabar suteiksiu žodį, sako pirmininkas, kitai kolegijai iš Švedijos, kurie atsakinga už prieglopšio reikalus, migracijos reikalus. Klausimų buvo šios ryties daug ir tikriausiai neįmanoma atsakyti į kiekvieną bus klausimą, bet gal įmanoma papildyti šį diskursą. Ačiū. Manau, kad vienas iš klausimų, kuris buvo užduotas ir kuris nekartą nuskambėjo šioje salėje, tai klausimas apie solidarumą. Daugelis valstybių narių iškėlė solidarumo klausimą, kai mes konsultavomės su jomis rugsėjį. Taip, teisingai pastebėta, mes esame nedidelė šiaurinė Europos šalis, bet turime savo patirtį ir migracijos srityje 2000 2007 metais pas mus atvyko 37 tūkstančiai prieglopšio prašytojų. Aišku, kai Kipra skaičius Italijos skaičius yra 250 tūkstančių, tai palyginimas toks sudėtingas. Bet turiu pasakyti, kad mes labai gerai žinome, kokiomis problemomis susiduria viduržėmio jūros regiono valstybės narės. Apie e, tai kalbėjo ponas Busutel ir kiti. Mūsų ministras nesenai lankėsi, birželio mėnesį lankėsi Maltoje. Todėl Mes gerai žinome, kokios Maltos problemos. Tačiau nemanau, kad galima labai paprastai tas problemas išspręsti. Nėra greito problemos sprendimo recepto šiuo atveju. O jeigu jūs tokį receptą turite, tiesiog praneškite mums apie jį, informuokite mus. Man regis reikalinga imtis virtinės priemonių trumpalaikės, trumpalaikės perspektyvos ir ilgalaikės perspektyvos požiūrių. Viena iš netidėliotinų priemonių būtų ta, kurią rengia komisija kartu su taryba ir kuri remiasi Birželio Europos vadovų tarybos a, patvirtinomis išvadomis, turiu galvoje Maltoje vykdomą projektą. Solidarumui pademonstruota yra daug būdų. Pavyzdžiui, yra finansinės priemonės, kuriomis jau naudojamasi, yra e, pabėgėlių gražinimo fondas, yra kiti fondai, yra daug dalykų, kuriuos daroma. Ir, e, kurie, ir priemonių, kurios aktyviai įgyvendinamos po Europos vadovų susitikimo viršelį. Mes daug dirbame su tranzito šalimis, ypač Libija ir Turkija. Nemažai jau pasiekėme šioje srityje komisijos narys Baro, Tobijas Belstram ketina apsilankyti ir Libijoje, ir Turkijoje dar šį rudenį. Vizitais apsilankimais bus siekiama pagerinti tarpusavio santykius bei padėti minėtoms šalims plėtoti reikalingus pajėgumus, kad mūsų darbai būtų sėkmingi, reikia galvoti ir apie ateitį. Ir galvoti apie bendrą požiūrį, bendrus požiūrius įvairiose srityse ir jų tarpusavio sąsajas. Sąsaja tarp bendros bendro požiūrio ir vidaus požiūrio kiekvienoje šalyje. Reikia galvoti apie suderinamumą su tranzito šalių, pavyzdžiui, strategijomis. Daugelis iš jų sukėlė problemas ir kalbėjo apie tas priemonės, kurios yra labiau trumpalaikio pobūdžio. Buvo nekarta kalbėta apie viduržėmio jūros regiono problemas, bet nepamirškite, jos kyla uh, kitapus viduržėmio jūros ir tas problemas taip pat reikia spręsti. Jūs taip pat klausėte, ką galima padaryti, kad išgelbėtume gyvybės. Bet nepamirškite Frontexas, apie kurį jūs taip pat užsiminėte šioje srityje gali nuveikti nemažai. Valstybių narių nuomonę Frontex agentūros pajėgumus reikia ir išteklius reikia stiprinti. Bet taip pat nereikia pamiršti, kad kiekviena valstybė narė pati savarankiškai priima sprendimą dėl to, kiek ir kokių išteklių ji skirs Frontexo agentūrai. Taip pat um, įvairiai buvo kalbėta apie ekonominę migraciją, darbo jėgos migraciją. Tai, ką jūs sakėte, atspindi labai skirtingus interesus, o jų spektras yra platus. Bet noriu atkreipti jūsų dėmesį vieną dalyką vienas iš Stokholmo programos išeities taškų, atraminių taškų yra tai, kad mums reikalinga gerai valdoma migracijos politika. Tik tada migracija bus naudinga visoms pusėms. Mes nekalbame apie kažkokį tai pasirinkimą vienu ar kitų dalykų, bet tuo pačiu atmetimą trečių. Mes kalbame apie bendrą dalyką ir turime galvoje, kad mūsų tokia migracijos politika turi duoti naudos ne tik mums, bet taip pat ir migrantų kilmės šalims. O tam reikia aktyvuoti ir naudoti įvairias priemonės ir dirbti įvairiais kanalais. Pirmininkauti valstybė tikisi, kad darbo jėgos migraciją reguliuojantis teisės aktai galėtų būti naudingi. Mes beje esame palyginti su likusiu pasauliu labiausiai atviri darbo jėgos migracijai. Taip pat jūs klausėte apie teisės aktų ir nuostatų taikymo teisinį iškumą. Nebejotinai, tam, kad pats procesas prieglupšio, pavyzdžiui, sistemos, sistema gerai funkcionuotų, reikalingi atitinkama teisinė bazė. Ir mes turime dirbti, kurdami bendrą prieglopšio sistemą. Tie, kuriems teisė pasilikti ES nesuteikiama, turi grįžti į savo kilmės šalis. Bet turi būti įvertinama, ar asmenims saugu grįžti į savo kilmės šalį. Ne vienas iš jūsų minėjote vaikus, vaikų teisės. Ir jūs žinote, kad per ministrų posėdį buvo kalbama prieš savaitę šiuo klausimu ir komisija pasižadėjo jį išanalizuoti ir pateikti atitinkamą veiksmų planą kitais metais. Taip pat buvo minėtas Europos prieglopšio paramos biuras, paramos tarnyba. Galiu tik tiek pasakyti. Tos tarnybos indėlis į praktinį bendradarbiavimą, plėtojant bendrą prieglopšio sistemą, bus labai didelis, bus labai uh, ženklus. Todėl norėčiau tik tai jūs paskatinti visus dirbti kartu. O tam, kad būtų užtikrintas toks tarpusavio bendradarbiavimas, labai svarbu vaidmenį atliks Europos prieglopšio paramos tarnyba. Tikiu, kad atsakiau visus klausimus. Ačiū, dėkojame abiems ministrams už valstybės sekretoriams už pasisakymus. Dėkoju visiems už klausimus. Ir baigdamas diskusiją noriu Jums priminti, kad pagal mūsų darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį bendra, bendra pranešimą rengs Libė komitetas, AFKO ir JURE. Todėl mes turėsime šį darbą atlikti ir mes tikrai tikimės pagalbos iš pirmininkaujančios šalies, nes tikrai kreipsimės į Jūs dėl papildomos informacijos, aišku, vadovaudamėsi tą diskusiją, kuri čia įvyko. Ir mes tikrai prašysime informacijos atsakymo į kiekvieną klausimą, nes tokiu būdu galėsime tik tai atlikti tinkamai mums patikėtą darbą. Man atrodo, kad Lapkričio 10 Libė komitete bus balsuojama už pranešimą dėl Stoholmo programos, o antroje e, lapkričio pusėje bus balsuojama plenarinėje sesijoje. Todėl aš tikrai norėčiau jūsų paprašyti pateikti mums papildomų atsakymų į užduotus klausimus ir papildomos informacijos, kuri reikalinga, kad galėtume išreikšti savo nuomonę dėl rengiamos Stoholmo programos. Prašytume tą visą informaciją pateikti ne vėliau kaip iki e, spalio pabaigos. Tikiu, kad laiko jums pakaks, o tuo tarpu ačiū labai už informaciją. Please, dear colleagues, please be seated for the following. Kolegos, prašom susėsti, tęsime darbą, pereisime prie kito darbo tvarkės klausimo. 28 concerning. Taigi, kitas klausimas yra teisė į vertimą žodžiu ir raštu baudžiamosiose bylose. Mėly kolegos, prašom susėsti. Dar turime padirbėti. Ir dabar paprašysiu ponę Intelt perimti pirmininkavimą, nes turiu kitų pareigų ir ji pirmininkaus aptariant likusių kitą darbo darės klausimą, tai yra teisė į vertimą žodžių raštų baudžiamosios bylose. Ačiū. Tai yra Saros Latford pranešimas apie teisę į vertimą žodžių ir raštų baudžiamosiose bylose. Manęs prašė trumpai pristatyti šį pranešimą prieš suteikiant žodį pranešėjai. Europos parlamentas jau buvo raginamas, ragino nekartą priimti teisinės priemonės dėl procedūrinių teisių ir pirmiausių bandymų valstybės tarėjams nepavyko sutarti dėl pasiūlymo priimti pagrindų sprendimą 2004 metais. Dabar vyksta dėrybos pagal antrąjį e, pasiūlymą priimti pagrindų sprendimą Čia numatytas e, laipsniškas požiūris ir labiau ribotas mastas, būtent teisė į vertimą žodžiu ir raštu. Švedija, pirmkaimantu, mano, kad procedūrinis teisės yra prioritetas ir pasiūlė tarybos išvadas, kurios būtų kaip priedas prie pagrindų sprendimo ir pradėjo kelio gairių procesą stiprinant procedūrinės teisės. Ir dabar suteiksiu žodį baronieniai Sarai Latford, taip pat Europos komisijai ir Švedijos atstovams. Ačiū, ponia pirmininkė. Jūs padarėte dalį mano darbą, pristatydama šį pranešimą. Iš esmės, taip yra ir gerai, ir blogai, nes visas, visa istorija tęsiasi jau dešimtmetį, bandant priimti tuos pasiūlymus, siekiant apsauginti kaltinamųjų teisės. Būtent pati komisija 2002 m. Liepos mėnesį pateikė komunikatą dėl abipusio galtinių sprendimų pripažinimo baudžiamosiose bylose, sakydama, kad turi būti užtikrinta, kad įtariamųjų traktavimas ir įtariamųjų teisės neturėtų nukentėti nuo abipusio pripažinimo, bet priešingai turėtų būti pagerintas. Taigi, visa tai tęsiasi nuo pat pradžių 2000 metais ir po to buvo tai, bandoma priimti įvairias priemonės, kur buvo pabrėžima, kad tarp, abipusis pripažinimas priklauso nuo įvairių prie, priemonių paramet, parametrų ir vienas iš jų yra už, e, įtariamųjų teisų užtikrinimas. Kaip jūs sakėte, Europos parlamentas entuziastingai rėmė tokio mechanizmo sukūrimą. Buvo siūloma įvairių priemonių siekiant sustiprinti policijos ar prokurorų bendradarbiavimą. Visą tai yra vertinga, bet kol kas visas vaizdas yra nesubalansuotas, nes trūksta abipusio pasitikėjimo priemonių gynybos pusėje, o ne tik e, tyrimo ir prokuratūros pusėje. Europos parlamentas pirmiausia priemė rezoliuciją 2003 metais, e, pasiremdamas komisijos žaliają knygą 2005 metais, būtent VEG pranešime, pranešime e, taip pat buvo kalbama ir tiems, kurie čia buvo praėjusią kadenciją, tai bus pažįstama. Ir po to buvo pasiūlytas pagrindų sprendimas. Tai yra pirmiausia ketvirtųjų metų pavasarį. Buvo pateiktas išsamus komisijos pasiūlymas priimti dokumentus, kad būtų apsaugoti kaltinamųjų ar įtariamųjų teisės. Ir tada mūsų ataskaitoje rezoliucijoje sakėme, kad pagrindų sprendimas buvo pat, tik pirmasis žingsnis užtikrinant gynybos teisės Europos Sąjungoje. Mums netrodė, kad to pasiūlymo pakako. Tačiau šis, tas pasiūlymas e, taryboje pateko į klavietę 2007 metais, nes Ne vienas tarybos narys sakė, kad jie nepritars tam sprendimui. Tuo pat metu paraleliai buvo svarstomas, svarstoma rezoliucijos pasiūlymas. Tai yra neteisinis aktas, o rezoliucija. Tai atrodo, viskas sustojo, daug kas Europos parlamente ir nevyriausybinės organizacijos taip pat skundėsi dėl to. Ši spraga sukėlė daug problemų. Pateiksiu vieną pavyzdį. Praėjusiais metais vienas policijos pareigūnas pasiūlė, kad Europos arešto orderis turėtų būti panaudojamas gražinti žmonės ne tik uh, teismui, bet taip pat ir apklausai. Bet, man atrodo, tai būtų netoleruotina. Ir netgi pagal Europos arešto orderį reikėtų išspręsti daugybę problemų, priimant tai papildomus teisės aktus. Mano frakcija pritarė Europos arešto orderiui, tačiau yra daug problemų. Vienas šių tai yra paleidimo už užstatą nenumatymas. E? Taigi manau, kad iš principo tiesiog ta galima būti už bandymus iš naujo pradėti šį procesą. apsaugant e, įtariamųjų teisės. Taigi, pirmenkauti Švedijai reikia, pirmenkauti Švedijai reikia pagirti už jos ketinimus, o vaizdas, kurį dabar turime, yra Švedijos įsipareigojimas jų programoje numatytas tai padaryti. Jie nori skurti kelio gairias, viskas vadinama kelio gairėmis Europoje. Ir atskirus pagrindų sprendimus, ne visą apimantį, o atskirus sprendimus. Na, o rezoliucija pateiktų ketinimus priimti penkis pagrindų sprendimus ir galbūt parengti žalę knygą dėl sulaikymo. Kelio gairės numato tam tikrus e, išsireiškimus, tai yra bendradavimas su Europos parlamentu ir panašiai, tačiau kiek žinau, konsultacija su Europos parlamentu nebuvo pasiūlyta kol kas dėl kelio gairių ir atrodė įsipareigojimai, kad e, įsipareigojimai dėl bendradarbiavimo su parlamentu nėra tokie iš tikrųjų pagristi. Taigi turime tą, tas bendras gairias, atskirus e, pagrindų sprendentus ir aš esu pranešėjau dėl vieno iš jų, dėl teisės įvertimą žodžiu ir raštu. Ir šį pagrindų sprendimą taip pat lydi rezoliucija. Taigi vaizdas yra gana sudėtingas. Vietoj to, kad būtų vienas, viena visą apimanti teisinė priemonė, turime tos vadinamos minkštosios teisės rezoliucijas, pagrindų sprendimus ir po to tas, e, tuos sprendimus dar dės neprivalomos gairės. Tai nėra tas Eldoradas ar utopija, kurio galbūt mes siekiame. Ir vienas klausimas, kuris kyla, ar pakanka to, ar šiuo atveju tai yra geriausias sprendimas, kokį galima pasiekti ar ta stiklinė yra pusiau tuščia ar pusiau pilna, taigi reikia dar apie tai pagalvoti. Nenoriu per daug detaliai kalbėti apie konkrečias problemas, kurios pateiktos siūlome pagrindų sprendime, tačiau pirmoji problema, pirmasis klausimas, gana didelis klausimas yra tas, kad komisijos pasiūlymas yra taikomas tik tai į žmonių teisę įvertimą žodžiu ir raštu procesuose susijusiuose su Europos arešto orderiu. Ir tai yra tik tai tarp valstybiniai atvejai. Tai nebūtų taikoma žmonėms, kurie, pavyzdžiui, būtų areštuojami, kai jiems keliama byla šalies viduje, netgi jeigu tai žmonės laikinai besilankantis Belgijoje yra, yra sulaikyti, areštuoti ir tai nebūtų Europos arešto orderio klausimas. Taigi, yra įvairių atskirų problemų susijusių su šiuo klausimu, bet aš manau, kad valstybių narių e, lankstumo laipsnis yra vienas svarbiausių klausimų. Tačiau komitetas iš tikrųjų turi priimti nuomonę, ar mes, ar mes būsime patenkinti, kad būtent tik tai tiek galima pasiekti ir to laikysimės, ar galbūt galima siekti kažko ir daugiau. Labai ačiū. Taigi klausimas yra, ar stiklinė pusiau pilna ar pusiau tuščia pirmasis, pirmoji mano sąrašai yra ponia Antonesku iš EPP frakcijos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, atižvelgiant į tai, jog aš pirmas sykį pasisakau diskusijų metu šiame komitete prisistatau, esu Joana Koneskis iš Rumunijos, o taip pat esu šio pranešimo šešėlinė pranešėja. Esu advokatė ir todėl individų teisės man atrodo yra prioritetinis dalykas. Noriu pasidžiaugti tuo, jog Švedija kaip pirmininkaujantis šalis ketina daug dėmesio skirti Uh, teisingumo ir vidaus reikalams ir procesą, procesinės teisės aspektai švediai atrodo labai svarbus. Na, konstatuoju, kad nėra pakankama pusiausviros tarp bendro pripažinimo principo baudžiamosios teisės srityje ir abipusio teismo sprendimų pripažinimo. Tik reikalingi minimalus standartai, kurie leistų mums pasitikėti kitose valstybėse narėse uh, primtais teismo sprendimais. Vertėjas yra ta grandis, kuri apjungia dvi bylos šalis, bet aišku, gali da, būti daroma klaidų. Taigi, Norėčiau dabar paklausti komisijos, kaip galima būtų uh, užtikrinti vertimo žodžių ir raštų kontrolę. Reikia užtikrinti, kad vertėjai raštų ir žodžių gautų atitinkamą išsilavinimą ir teisinės lingvistikos srityse ir galbūt reikėtų pagalvoti apie Europinį vertėjų raštų ir žodžių registrą, nes neretai valstybės narėse kyla problemų, kai tenka surasti atitinkamos kalbos vertėjačių. Okay, second... Labai ačiū. Toliau e, kalbės Romero Lopes iš socialistų ir demokratų frakcijas. Ačiū. Aš taip pat esu šešėlinė pranešėja šiuo klausimu ir kaip jau buvo sakyta, šiuo pagrindų sprendimu yra sprendžiamas klausimas, tebės, kuris e, pakliuvo į klavietę 2004 metais, o po rezoliucijos, kurią priėmė parlamentas 2005 metais, mes iš naujo šį klausimą analizuojame. Mums atrodo, kad reikia kažkokių minimalių taisyklių, kurios būtų taikomos bylos visoje Europos Sąjungoje, tačiau turint galvoje, kad sąjunga pirmininkaujanti šalis nusprendė imtis šio pagrindų sprendimo, mes tokį, tokią iniciatyvą sveikiname, turint galvoje, kad e, šis pagrindų sprendimas skirtas tik tai vertimų žodžių ir raštų. Ir nors šio, šitoks sprendimas būtų dalinis, galbūt gali, pavyks pasiekti pažangos kitose srityse taip pat. Galbūt šios teisės užtikrinimas leis mums e, sukurti kažkokį bendrą vardiklį ir tai būtų žingsnis teisinga linkme. Atrodo, kad e, šiame pagrindų sprendime lieka daug baltų dėmių ir norėčiau paklausti komisijos, ar ji nesutiktų, jog Šis tekstas kol kas yra labai neaiškus. Kai kuriais aspektais, ypač tose vietose, kur reikėtų užtikrinti pagrindinės teisės, ypač teisės vertimą, pavyzdžiui, kai kalbama apie baudžiamasias bylas, turėtume aiškiai pasakyti, apie ką kalbame kas yra tie svarbiausi dokumentai. Čia turėtų būti numatytos visos procedūros. Čia sakoma, kad valstybės narės turi užtikrintos, kad būtų numatyta procedūra. Ir viskas. Kitaip. Kitaip sakant, nėra čia didelės pažangos žymesnių mastų. Kalbama, kad ši teisė turi būti suteikta nemokamai. Na ir žinoma, turime nepamiršti, kad jeigu kas nors yra apkaltintas, turės teisę pasinaudoti tokią teisę. Taigi, tai yra žingsnis teigiama linkme, bet tai dar ne viskas. Ačiū. Tuomet noriu paprašyti tarybos pirmininkaujančią valstybę ir komisiją pasisakyti. Manau, kad tokia tvarka būtent ir pirmininkaujančios valstybės vardu. Aš čia turiu dvi pavardės. Pone Oman, prašom. Much, madam... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiami komiteto nariai, man labai malonu ir didelė garbė pasisakyti jūsų komitete ir pristatyti Švedijos uh, planus dėl e, procesinių teisių. E, pradės nuo to, kad sugrįšiu 2007 metus, birželio mėnesį. Tuo metu buvo jau sėję treji metai, per kuriuos buvo diskutuojama dėl pagrindų sprendimo dėl procesinių teisių. Atitinkamą pasiūlymą 2004 metais buvo suformulavusi komisija, o 2007 metų birželio mėnesį taryboje teko konstatuoti, jog nepavyko susitarti, nežiūrint tris metus trukusių dėrybų bei didelių Vokietijos tuo metu pirmininkavusios šalies pastangų. Taigi atsidūrėme visiškoje aklavietėje ir tas sprendimas buvo atidėtas ir dėl jo buvo daugiau nebediskutuojama. Praėjus kuriam laikui ėmėme rinktis mūsų pirmininkavimui. Na ir jau gan anksti žinojome, jog šis klausimas bus vienas iš mūsų prioritetų. Ir mūsų e, teisingumo ministrai, kurie anksčiau susitiko, tai taip pat minėjo. Taigi, Mums teko pagalvoti, kaip atnaujinti diskusijas dėl procesinių teisų, juolap turint galvoje, kad ankstesnis bandymas žlugo. Taigi, mums buvo aišku štai kokie dalykai. Pirmiausia, tai, kad valstybėms narėms procesinės teisės yra jautrus dalykas, todėl nesitikėjome, kad šį dalyką pavyks išspręsti lengvai. Antra, supratome, kad dabar jau neturime teisės sužlugdyti antrojo bandymo sustarti dėl šio klausimo. Todėl mums buvo visiškai aišku, kad mes negalėsime tiesiog nupūsti dulkės nuo senojo pasiūlymo ir pradėti naujas diskusijas dėl jo. Mes supratome, kad mums reikalinga nauja strategija ir naujas požiūris. Ir todėl mes manėme ir tebe manome, kad geriausias būdas arba galbūt vienintelis būdas žengti prieki yra e, pasirinkti laipsnišką požiūrį diskusijoms dėl procesinių teisų. Taigi mes susitelkėme į nedidelę sritį iš pradžių. Na, turint galvoje, kad tai yra vienintelis galimas būdas, kurį matome, tai reikia pasakyti, kad tai nors yra ribotas, bet ambicingas požiūris. Taigi, turėtume diskusijai aptarti kiekvieną procesinę teisę atskirai ir manau, kad tai leis mums pasiekti rezultatų. Bet tam, kad ši strategija būtų stabili, nuosekli ir tam, kad būtų užtikrintas darbo testinumas, mums reikia bendro visapusiško susitarimo ir būtent todėl buvo sudarytas tvarkaraštis, kuris yra ilgalaikis politinis sustarimas dirbti ties procesinėmis teisėmis. Taigi šis tvarkaršis rodo, jog ES šalis narės sutarė, jog reikia sustarti dėl procesinių teisų. Raginame komisiją pateikti pasiūlymų dėl tų klausimų, kurie yra iškelti tvarkaraštyje. Tai yra visi tie dalykai, kurie jau buvo nušvesti pirminime komisijos pasiūlyme ir beje dar yra ir kitų naujų aspektų. Na ir pagal šį tvarkaraštį valstybės narės raginamas atsižvelgti šios klausimus kaip ir prioritetinius. Labai malonu, kad valstybės narės vieningai palaiko mūsų siūlomą strategiją. Taigi, Liepos pirmą dieną mes, kaip pirmininkaujantys šalis, pristatėme šį tvarkaraštį. Praėjus keletai dienų komisija e, pristatė pagrindų sprendimą dėl teisės įvertimo ir e, vertimo žodžių raštu ir tokį teisę turi įtarimieji baudžiamosiuose procesuose. Ir tie asmenys, kurie yra paieškomi pagal Europos arešto orderį, praėjus kelioms dienoms, Švedija kaip pirmininkantys šalis parengė rezoliuciją dėl teisės įvertimo raštų ir žodžių ir toje rezoliucijoje yra numatyta praktinių priemonių, kurios papildytų pagrindų sprendimą. Taigi, abi šias priemonės, pagrindų sprendimas ir rezoliucija yra pirmasis žingsnis toje laipniškoje procedūroje. Ir sakyčiau, tai yra teisės aktų ir praktinių priemonių mišinys. Tikime, kad tokiu būdu šios rytyje geriausiai pavyks pasiekti pažangos, nes iš vienos pusės reikia teisės akto, o tie dalykai, kurie nepatektų į teisės aktų sritį, yra numatyti rezoliucijoje. Tai yra Pavyzdžiui, ten yra neprivalomo pobūdžio priemonių. Taigi dabar e, šiuo metu vyksta dėrybas dėl šių trijų dokumentų, darbo grupėje diskusijos užbaigtos ir dabar jau dokumentus perdavėme į aukštesnius lygmenis. Ir mm, galiu pasidžiaugti, kad darbai vyko sparčiau negu galėjau tikėtis. E, galima pasidžiaugti konstruktyvę darbo atmosferą ir matėme, kad valstybės narės tikrai nori pasiekti rezultatų. Taigi nuo 2007 metų padėtis gerokai pasikeitė. Taip pat konsultavome su Europos taryba ir ji parengė savo nuomonės tiek dėl pagrindų sprendimo, tiek dėl tvarkaraščio ir rezoliucijos. Taigi mes savo darbe plačiai atsižvelgėme į Europos tarybos mintis ir pastabas. Taigi dabar tikimės, kad pirmininkė prašo prieiti išvadų. Taip ir padarysiu, sako kalbėtoja. Taigi mes labai tikimės, kad tvarkaraštis bus patvirtintas spalio 23 dieną, o pagrindų sprendimas ir rezoliucija, kaip pirmas žingsnis, bus politiniu lygiu patvirtinta tuo pat politiniu lygiu tą pačią dieną. Ir tuomet jau galėsime perėti prie kitų šio tvarkarašio etapų. Dėkoju už jūsų dėmesį, džiaugiuosi busimomis diskusijomis bei nu, mane domina išgirsti jūsų nuomonę. Dėkoju pirmininkė. E, prieš suteikdama žodį komisijai noriu paklausti, ar teisingai supratau, kad dėl e, tvarkarašio visai nebuvo konsultuojamasi su e, parlamentu, nors taryboje tai buvo daroma. Taip, sako kalbėtojai, mes konsultavomės dėl tvarkarašius Europos taryba ir pamatinį sprendimą mes pagal sutarties nuostatas esame pateikę ir Europos parlamentui. Pirmininkė, jūs konsultavote su Europos taryba dėl tvarkarašio, o su parlamentu dėl uh, pamatinio sprendimo, ar teisingai supratau. Dėkoju, sako pirmininkė, aš tai tiesiog norėjau pasitikslinti. Dabar paprašysiu komisijos trumpai pasisakyti, nes man neišvengiamai tenka prievalę pasirūpinti, kad posėdis baigtųsi laiku, todėl prašau jūsų pasisakyti trumpai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Bandysiu pasisakyti glaustai jūs ir pane baronienė Lansford bei švedė kaip pirmininkamti šalis jau iš esmės išdėsti tai, ką ketinau pasisakyti savo įžanginėme žodėje. Pakomentuosiu keletą klausimų, tačiau prieš tai e, paminėsiu vieną ar kitą aspektą. Aš asmeniškai džiaugiuosi tuo, kad galiu sugrįžti į Libio komitetą ir pristatyti komisijos nuomonę dėl procesinių teisų. Šioje srityje dirbau 8 metus, man šis darbas buvo labai svarbus ir pirmas iki atvykau pasisakyti į Europos parlamentą 2003 metais, kai pristačiau komisijos žalę knygą dėl saugiklių. Ir tuo metu susilaukėme plataus palaikymo mūsų darbe ir šis palaikymas niekuomet nesumažėjo. Taigi parlamentas, valstybės narės, įvairias nevyriausybinės organizacijos mus labai palaikė. Mes bandėme nustatyti bendrus minimalius standartus ir komisijos nuomonė tai yra esminis abipusio pripažinimo aspektas tam, kad abipusis pripažinimas tinkamai veiktų. Ir e, laisvas Briuselio universitetas yra parengęs atitinkamą ataskaitą ir visi e, asmenys, ekspertai dirbantis būdžiamosios teisės rytyje sutinka, kad reikia kalbėti apie procesinės teisės ir jų derinimą. Na, paskutinis iki komisija pateikė pasiūlymą, ar tai buvo pasiūlymų e, paketas apimantis įvairias procesinės teisės. Na, ir tuo metu, rodos, parlamente buvo teigiama, kad um, nėra teisinio pagrindo šiam paketui ir Europos e, konvencija nėra pakankama. Jie aišku yra naudinga, tačiau jeigu reikėtų pasižiūrėti Europos žmogaus teisų teismo nagrinimas bylas, tai tenka konstatuoti, jog ši konvencija dažnai yra pažydžiama. Beje, komisijos manime, konvencija nėra pritaikyta prie specifinių abipusio pripažinimo situacijų, todėl tenka dirbti šioje srityje. Labai palaikome Švedijos iniciatyvą ir manome, kad e, tas paketas tikriausiai nebūtų buvęs pasitvirtinęs ir todėl reikia pavienį aptarti atskiras teisės. Ir manome, kad vienu metu dėrėtis dėl pavienių teisų yra daug paprasčiau. Na, iš esmės valstybės narės palaiko uh, teisų paketą, bet tarkim viena konkreti teisėms kelia sunkumų ir todėl jos blokuoja darybas dėl viso paketo. Todėl manau, kad kai kalbėsime apie vienės teisės, tai tokiu būdu pavyks išvengti priešinimus ir sunkumų. Taigi dabar valstybės narės e, taryboje elgesi daug konstruktyviau nei anksčiau, taigi tai duoda vilties. Pirmoji teisė tai yra teisė į vertimą žodžių raštų baudžiamosiuose procesuose. Na ir ši. Na, buvo užduotas klausimas, kodėl ši savoka suformuoluota taip tekiai. Mano manimu, tiesą sakant, viskas pasakyta labai aiškiai, nes tekste yra labai aiškiai pasakyta, kada yra turima teisė vertimą žodžiu. Kol kas diskusijos vyksta, tačiau labai aišku, kada atsiranda teisė byloje įvertimą žodžiu, lygiai taip pat aišku, kada atsiranda teisė vertimą, bent jau raštu, bent jau labai aiškiai pasakyta, kokie dokumentai turi būti išversti, todėl neteikčiau, kad e, savokos ir formuluotės yra labai aptakės. Šiek tiek apie komisijos platus. Na, po to, kai bus patvirtinta priemonė A, tai tikimės, kad iki spalio pabaigos politinių lygių pavyks susitarti dėl šios teisės, tuomet pradėsime darbus um, uh, dėl B teisės, tai yra teisės informacija, taip pat e, sužinoti, te, teisė sužinoti, kuo esi skat, kaltinamas, tai yra teisė išplotinti iš Europos konvencijos. C priemonė apims teisinę konsultaciją ir pagalbą. D e, teisė e, suteikia galimybę bendrauti su išorės pasauliu, kai asmo yra sulaikytas pavyzdžiui, su valdžios institucijomis ir panašiai. Na, ponė pirmininkė, matau, kad jums trūksta laiko. E teisė e, užtikrina ypač pažeidžiamų e, procesų dalyvių apsaugą. E, Pone Latford iškėlė klausimą, ar a, pasiūlymas apims e, baudžiamojo teisų, baudžiam, <clears throat> baudžiamasis bylas ir Europos arešto orderio e, procedūras. Tai galiu pasakyti, kad šios teisės apims baudžiamasis bylas ir arešto orderį, valstybės narės dėl to sutarė. Taigi labai įdomu, kaip atrodys galutinė patvirtinta priemonė. Pone Antoneskio klausė, kaip galima paraginti, pa, e, padrasinti valstybės narės, vertinti vertimo kokybę. Mes pasirinkome šį iki naują požiūrį. Po Mes turime teisėkuros pasiūlymą bei rezoliuciją, kuri apima geriausios praktikos pavyzdžius ir neprivalomas priemonės. Ir toks požiūris tikrai pasitvirtina, nes yra sričių, kur valstybės narės dviejoje reikia teisės aktų. Tai šias rytis galima įtraukti rezoliuciją ten, kur kalbama apie geriausios praktikos pavyzdžius. Ir komisija gali paraginti valstybės narės vadovautis tais geros praktikos pavyzdžiais, galime suteikti e, konsultacijas, kaip naudoti tokias priemonės, galime suteikti finansinę paramą, pavyzdžiui, tai yra nuorodas dėl akreditacijų, e, vertėjų mokymų, vertėjų tikrinimo. Ir taip pat e, yra nuorodos dėl vertėjų registrų ir valstybės narės turi pasirūpinti, kad būtų vedamas kvalifikuotų regist, vertėjų registras ir valstybės narės turėtų keistis tokiais registrais, ypač jeigu jis turi bendrą kalbą. Taigi, Tai reiškia, jog valdžios institucijos valstybės narės galės naudotis nauji, naujasiamis technologijomis, kad galėtų keistis ir registrais. Štai visos tos priemonės yra ir numatytos rezoliucija. Tikiuosi, kad atsakiau visus klausimus ir bandžiau e, laikytis kalbėjimo laiką. Ačiū. Ačiū. Ačiū, kad atsakėte į klausimus. Sara, ar norėtumėte dar pasisakyti? Taip, trumpai. Na, džiaugiuosi išgirdusi patikinimus ir pirmiausia noriu padėkoti komisijai. Man tikrai reikia naujų akinių, nes neteisingai perskaičiau pirmojo straipsnio nuostatą, nes tiks tikrai ten pasakyta visas procedūras, įskaitant ir tas, kurių įmamasi pagal Europos arešto orderį. Taigi labai malonu, kad jūs mane pataisite. Bet vis tiek manau, kad yra problemų. Labai yra sudėtinga apibriežti Kitas dalykas, kaip pavyzdžiui asmuo sužinos, kad jis turi teisę pasinaudoti vertimų raštų ir žodžių, kaip su pažeidžiamais asmenėmis. Gal reikėtų numatyti jiems skirtas specialiasias priemonės. Dėl kelio gairių. Na, manau, kad nepaisant bendradarbiavimo su parlamentu, kuris įrašytas kelio gairėse, visas bendradarbiavimas apsiriboja konsultacijomis ir tai ne visada. Ar pirmininkaujanti šalis negalėtų mums pateikti Europos tarybos nuomonės dėl šio dokumento? Manau, jei bus, būtų mums naudinga. Kai kurie žmonės siūlė, kad kelio gairės būtų inkorporuotos įtrauktos į Stoholmo programą. Taip, iš dalies gal tai ir būtų naudinga bet e, dėl to gali būti, jog bus ribojami mūsų tikslai. Nes e, ar ne teks tada kalbėti vien tik tai apie procedūrinės teisės. O komisija dabartiniu metu galvoja apie žalėją knygą dėl sulaikymo, bet tikrai rimtos problemos kyla dėl paleidimo į laisvę už užstatą. Nesu tikra, ar viską gerai suprantu. Aš suprantu, ką jūs sakėte apie pamatinio sprendimo perkelimą nacionalinę teisę, bet jokių garantijų tikrai nėra. Nėra taip pat garantijų, kad bus priimtesni ir vėliau pamatiniai sprendimai, apie kuriuos dabar jūs kalbate. Aš suprantu, kad mums tikrai reikia nuo kažko pradėti, reikia žengti pirmąjį žingsnį. Ir akivaizdu, kad valstybės narės tuo tarpu dar nemato visų dėja akivaizdžių problemų. Ir tikrai reikia galvoti apie labai gerai sutvarkytas gynybos teisės. Ekstradicijos teisės srityje dirbantis advokatai labai skundžiasi Europos arešto ordero įgyvendinimu, labai dažnai net nesikreipiama į teismą ir pažeidžiamos procedūrinės teisės jų klientų. Ir panašu, kad padėtis tik blogėja. Ačiū. Taryba paprašė Europos parlamento pateikti savo nuomonę iki gruodžio 17 dienos, bet manau, kad įrašysime šio posėdžio protokolą, kad pranešėja prašo perduoti jai Europos tarybos informaciją. Na kągi, perėsime prie kito posėdžio, bet turiu iš karto atsiprašyti, kad po dešimties minučių turėsiu išeiti. Taigi pereikime prie 29 klausimo, tai yra būčiamosios bylos nagrinėjimo perdavimas. Deja, pranešėjos nėra, bet už ją pasisakys ponas Moras. Ar norėtumėte dabar pasisakyti, ar ketinate pirmą išklausyti tarybos atstovo? Pone Weber, labai prašau kalbėti trumpai. Tiesiog pateikti apibendrinimą to pristatymo, kurį jūs parengėte, nes visi mes norėtumėm, kad laikas uh, kad posėdis baigtųsi laiku arba net anksčiau numatyto laiko, kas būtų tikrai didžiulė revoliucija. Ačiū pirmininkė, pasistengsiu kalbėti kaip galima trumpiau. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad mūsų pasiūlymas dėl baudžiamojo proceso perdavimo pateiktas todėl, kad šioje srityje nėra jokios bendros sistemos, jokio bendro teisinio praktiko, e, pagrindo tuo tarpu, bet jūs žinote, kad iš tiesų tas pagrindas yra reikalingas. Todėl imamės pirmojo žingsnio. Ir tai iniciatyvai pritarė 16 valstybių narių, tai jau savaime didelis pasiekimas. Mes ketiname sukurti teisinį pagrindą, kuriuo bendrai galėtų remtis valstybės narės, bendrai jį naudoti ir tokiu būdu būtų veiksmingiau vykdomos baudžiamasis tyrimas, nagrinėjamos baudžiamosios bylos ir geriau užtikrinamos nukentėjusiųjų bei taip pat e, ginamųjų teisės. Taigi siekiama didesnio veiksmingumo, bet tuo pačiu metu yra įtraukiami ir tam tikri saugikliai. Taigi toks yra mano trumpas pristatymas, jeigu jis patenkins jūs, bet visada galiu a, pasisakyti papildomai. Labai ačiū. Man visada įdomu, kodėl pavyzdžiui tarptautiniai nusikalteliai taip sklandžiai veikia. Jiems nekyla nei kalbų problemų, nieko nors kito. O mums kyla problemos, kurias sprendžiame metai iš metų, dešimtmečius, kovodami su nusikalteliais. Na, žinote, nusikalteliai nesinaudoja vertimų paslaugomis, jūsgi žinote tai. Taigi esu dėkingas už pristatymą, kalbėsiu labai trumpai, pranešėja, kaip žinote, negali dalyvauti, bet noriu jos vardu iškelti du akivaizdžius klausimus. Pirma, tai yra labai svarbus pamatinis sprendimas, kurios leis spręsti jurisdikcijos konfliktus tarp kylančius tarp valstybių narių. Ir tikrai e, klausimas labai svarbus. Kita vertus, visiškai neteisinga kad parlamentui tenka du kartus renkti labai panašiais klausimais ir kalbėti panašiais klausimais. Ne šiandieną ryte mes kalbėjome dėl Weberio pranešimą, man regis tai susišaukia. Ir manyčiau, gal reikėtų racionalizuoti teisės aktus, kad jie nedubliuotų vienas kito. Ir turiu pasakyti, kad pranešėjai tikrai ketina dirbti labai rimtai kartu su šešėliais pranešėjais, kad būtų prieita bendros nuomonės. Ačiū. Kolega, nemačiau jūsų vardo pavardės, bet suteiksiu jums žodį pasisakyti, sako pirmininkė. Ačiū. Turiu porą pastabų. Pirmiausia, manau, kad pasiūlymas yra geras, nes tarp valstybinių nusikaltimų skaičius auga ir reikia kažkaip spręsti jų problemą baudžiamosios teisės požiūriu, bet reikia vengti dvigubo baudžiamumo. Todėl reikalingas teisės aktas, kuris užtikrintų baudžiamąjį persiekojimą vienoje šalyje, o ne keliose. Bet, nu, turiu tokias tris pastabas. Gal jos bus įdomios visiems. Pirmiausia, panašu, kad atsiranda tam tikro dviprasmiškumo. Buvo sakyta, kad stokojama teisinio pagrindo, bet 16 valstybių narių, kaip jūs minėjote, pasisako už tokį dokumentą. Aš manau, kad mes panašišu, jog kūrėme lyg ir tarp tarptautinį, tarpvalstybinį susitarimą, bet kita vertus formuluotės riboja galimybės veikti. Ypač šalis, kuriai, e, kuriai perdodama byla. Viskas suformuluota gana abstrakčiai, pavyzdžiui, net ir e, terminai. 13 straipsnis. Prašymą gaunanti šalis, valstybė narė, pateikia atsako prašančiai valstybei dėl jurisdikcijos. Bet jeigu jau reikia atsakyti, ir čia suformuoluota greitai, tai tai neaišku, ką tai reiškia greitai, nes nėra jokio termino nustatyto. Taip pat yra numatytos priežastis, kurių pagrindų gali valstybė narė atsisakyti vykdyti prašymą. Ir tada prašymą pateikusi valstybė narė nagrinėja bylą. Taigi panašu, kad praktinių požiūrių sistema nebus vertinga, nes valstybės narės tikrai ne visos teigiamai nusiteikusios. Tuo labiau, kad čia jau susiliečiame su nacionalinio suvereniteto klausimu. Taigi panašu, kad pamatinio sprendimo įgyvenimas nebus veiksmingas, o reikalingi mums praktiniai sprendimai, praktiniai būdai, kaip galima spręsti jurisdikcijos kolizijas. Kas apskritai vyksta tokiais atvejais? Niekas negali pasiūlyti tuo tarpu jokio žmoniško sprendimo. Ir galiausiai ketvirtas straipsnis. Jį reikėtų aiškiau suformuluoti, kai mes kalbame apie teisinės įstaigas, teisės institucijas. Vienoje šalyje tai gali būti nebūtinai teismai. Egzistuoja tam tikri skirtumai tarp valstybių narių. Taigi tokie būtų, tokios būtų mano pastabos. Bet aišku, ateityje aš pagalvosiu, ar neteiksiu pasiūlymų dėl pakeitimų. Ačiū. Kas iš Europos komisijos norėtų trumpai atsakyti? Ačiū, ponė pirmininkė trumpai komisijos vardu. Galiu pasakyti, kad kadangi šis dokumentas gimė valstybėms narėms parodžius iniciatyvą, tai komisija tikrai jai pritarė ir mano, kad būtent tokio teisės akto iki šiol ir trūko mums kai kalbame apie bendradarbiavimą tarp valstybių narių baudžiamosiose bylose. Ir mes tikrai remiame, pritarėme tokiam pasiūlymui, jeigu jis duoda naudos. Mes manome, kad tuo tarpu šis pasiūlymas yra tikrai naudingas, nes jo pagalba bus sukurtos bendros visoms valstybėms narėms taisyklės. Tuo tarpu 13 valstybių narių yra ratifikavusios ir taiko atitinkamą Europos tarybos konvenciją, o tai rodo, kad mums akivaizdžiai reikia naujo dokumento, naujo teisės akto ir Europos Sąjungoje. Dabar dėl klausimo noriu pažymėti, kad nuo pat pradžių Europos komisija sakė, kad turi būti nustatytos konkrečios taisyklės ir konkretus terminai. Mes į tai atkreipėme dėmesį, pavyzdžiui, Belgijos ir kitų valstybių narių ir mums pavyko 13 straipsnio formuluotę pakeisti. Ir dabartinėme Dabartinė formuluotė numato aiškesnius terminus, nėra datos, bet yra pasakyta, kad tokios datos turi būti nustatomos atitinkamų valstybių narių institucijų. Taigi visiškai akivaizdu, kad a, bandoma užkirsti kelią galimam vilkinimui. Ir tikrai turiu pasakyti, kad šis pasiūlymas mes įremiame, nes jis mūsų galva bus naudingas. Tokia mūsų dabartinė pozicija. Ir mes nemanome, kad jo formuluotas bus sušvelnintos. Ačiū. Taigi dėl šio pranešimo taryba prašė, kad mes savo nuomonę pateiktume gruodžio 17 dieną ir ponia Benova yra pranešėja. Kadangi aš tik laikinai pavaduoju pirmininką ir turiu išvykti, noriu dabar paprašyti vyriausiojo mūsų komiteto nario Duendaš, pono Dion, užimti pirmininko vietą. Well, it's uh, quite a, a surprise to be in this chair, and I didn't know it was that old. Gana nustebau pakliuvęs į šią kėdę ir atrodo mums reikia dabar aptarti 31 klausimą, tai yra Europos nusikalstamumo prevencijos tinklo įkūrimas. Atrodo, kad pirmiausia, pirminkaujant iš Švediją, mums pristatys šį klausimą, po to komisija ir pranešėja. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Čia vėl aš. Manau, kad turėčiau kalbėti trumpai ir šiuo klausimu. Galbūt ne taip trumpai kaip praėjusiu klausimu, tačiau norėčiau pasakyti, kad tai yra taip pat valstybių narių, 11 valstybių narių iniciatyva. Ji parengta vertinimo, kuris skirtas nusikalstamo prevencijos tinklui pagrindų Buvo numatyta įvairių silpnų vietų to tinklo veikime. Todėl su kitomis valstybėmis narėmis nusprendėme simtis iniciatyvos ir, taip sakant, pataisyti tą tinklą, pabandyti jį sustiprinti, kad jis veiktų geriau. ir kaip galima greičiau pasiūlymo išėtinis taškas yra skirtas trims aspektams. Visų pirma, pabrėžti daugiau valstybių narių tinkle vaidmenį, tai yra tinklas valstybėms narėms ir akivaizdu, kad valstybių narių indėlis į jo veikimą, į valdybos darbą turėtų būti sustiprinta, tai yra pirmasis pasiūlymo aspektas. Antrasis aspektas yra sutelkti darbą dėl tinklo, kur darbas galėtų suteikti papildomos veiklės, e, vertės ES lygių. Taigi, šiek tiek pakeistas formuluotės dėl to, kam turėtų daugiausia dėmesio skirti šis tinklas. Ir trečias aspektas yra pabandyti rasti sprendimą dėl sekretoriato vertinime buvo nustatyta, kad sistemoje sekretoriato klausimas yra būtent silpnoji vieta. Šis trys elementai ir yra svarbiausios pasiūlymo idėjos. Na ir pasiūlymas šiuo metu aptariamas tarybos darbo grupėse. Ačiū. Labai ačiū. Ar galiu paprašyti komisijos trumpai pasisakyti? Ačiū, pirmininkė. Komisija praėjusiais metais finansavo tinklo vertinimą, kaip e, sakė pirmininkaujantį Švediją. To rezultatas yra išsami ataskaita su rekomendacijomis. Komisija yra labai patenkinta, kad kai kurios e, rekomendacijos atsispindi pirminkaujančios valstybės ir valstybių narių pasiūlyme, tačiau turiu pabrėžti, kad gautinė komisijos pozicija dar turi būti patvirtinta komisarų kolegijoje ir tai įvyks spalio mėnesį. Tačiau dabar galime pasakyti, kad po patvirtinimo komisija ko gero bus už tai, kad tinklas būtų finansuojamas per viešoji, viešo konkurso sutartį ir jo lėšos padidės 9 tūkstančiais eurų. E, na, o ar bus, jeigu bus e, valstybės narių sutarta dėl dabartinio teksto, tai tuomet komisija imsis greitų veiksmų ir e, veiklos, kad projektai būtų pateikti per subsidijos susitarimą. O kol kas, bandydama kalbėti trumpai, norėčiau pabrėžti, kad neturime esminių problemų teisinę ar biudžetinę prasme dėl teksto, dėl kurio deramasi yra taryboje. Ačiū. Labai ačiū už trumpus ir aiškius pasisakymus. Dabar suteiksiu žodį pranešėjai, o pranešėjai yra ponia Sonia Alfano. Ačiū pirmininkė, dėkoju Švedijai ir komisijai. Esu girdėjusi kritikos dėl to, ką yra išsakęs Švedija ir komisija. Buvo sakoma, kad valstybės narės turėtų būti geriau matomos. Komisija patikslino, kad ji neturi teisinių ar finansinių problemų dėl šios iniciatyvos. Priešingai, Tačiau kalbant apie silpnasias vietas, galbūt aš kažką neteisingai supratau. Totalmente inadeguata. O jeigu tai yra Europos atsakas, tai jis visiškai netinkamas ir ne vietoje. Manau, kad žvelgiant iš išorės, ir tai yra beje baisus dalykas, gali sudaryti įspūdis, kad ši struktūra yra kūrime tik tam, kad būtų išleidžiama pinigai ir tas pinigų išleidimas būtų pagristas. Mano manimu, šis tinklas niekuomet nedirbo veiksmingai ir net nebuvo sukurtos sąlygos jam veiksmingai dirbti sekretarite dirba tik vienas komisijos skirtas asmuo ir dar vienas pusetato dirbantis asmuo. Tačiau tam, kad prevencijos tinklas veiktų, to visiškai nepakanka. Egzistuoja formas, tačiau mačiau, kad 2005 metais įvyko tik keletas formų posėdžių, o po to nieko nebevyko. Kitas labai nemalonus dalykas. Nusikal timų prevencija tarsi laikoma antriniu dalyku, lyginant su terorizmo prevencija. Nenoriu čia kažko klasifikuoti, bet tiesiog norėčiau atkreipti dėmesį keletą, de, atkreipti dėmesį įkelti dalykų, kurie mums geriau leis suprasti organizuotą nusikalstamumą. Visi žinome, jog terorizmas kelia didelę grėsmę visoms valstybėms narėms, tačiau kasdien taip pat matome, jog organizuotas nusikalstamumas yra įsiskverbęs į daugelį valstybių narių institucijų. Taigi nusikalstamumas skverbiasi visur. Nuolat kalbama pas mus komitete apie žmogaus teisės ir jų pažeidimus. Prisimenu, kad kai kalbame apie migraciją, migraciją tai tuomet visuomet reikia pasakyti, kad egzistuoja ir priekyba žmonėmis, ir taip pat ir priekyba e, narkotikais. Ir visas šios nusikaltimus vykdo organizuotas nusikaltamumas, lygiai taip pat kaip ir pinigų plovimą. Ir jeigu visų šių pavojų akivaizdoje Europos atsakas yra toks, koks jis yra, tai jis tikrai nepakankamas. Norėčiau paklausyti, kiek kainuoja tinklas, ką jis nuveikė ir kiek jis pastaraisiais metais prisidėjo prie nusikalstamumo prevencijos. Taip pat e, kokie terminai yra numatyti pat, pasiūlymo patvirtimui, kaip numatyta finansuoti tinklą, dėl to kyla daug dviejonių, buvo daug diskusijų ir norėčiau sužinoti, kaip komisija ir taryba ketina spręsti šią problemą atsižvelgiant į biudžeto procedūras. E, e, viskas yra pavesta išorės agentūrai, taigi norėčiau žinoti, kaip tai konkrečiai veiks. Europos parlamentas reikalavo, kad būtų išpla, išplėstas uh, veiklos nukreiptos prieš organizuotą uh, nusikalstamumą laukas. Taigi ir tai padaryta, taip pat norime sužinoti, ką davė tinklas, ar jis tikrai naudingas, o jeigu netuomet jį reikėtų šalinti. Ir aš manau, dabar turime galimybę pasiekti, kad tinklas tik, dirbtų tikrai įtikinančiai ir jeigu kartą tokią galimybę turime, turime būtinai ją pasinaudoti. Thank you. Ačiū. Aš esu EPP šešėlinė pranešė, todėl man bus malonu dirbti su taryba komisija ir ponia Alfano. Noriu pasiaiškinti, šis sprendimas nesusijęs su nusikaltimų prevencijos ir konkrečiais atvejais. Tai yra bendrosios prevencijos reikalas. Ir turiu klausimą tarybai ir komisijai. Kokia yra ta pridėtinė vertė ir kodėl manote, kad šiuo metu dabar jau viskas veiks gerai, anksčiau veikė blogai? Nes paskaičiusi patį tekstą randu jį gana silpną. Ačiū. Pone Saveber. Labai ačiū. Pirmiausia, gal pradėsiu. Nu, gal pirmiausia, pabandysiu atsakyti į paskutinį klausimą. Kodėl viskas dabar bus sėkminga? Manau, kad visas procesas apie tai, ką veikia šis tinklas, kokia yra jo vertė. Buvo geras, pati diskusija buvo vertinga. Ir žinoma, belieka tik spėlioti, ar viskas dabar veiks sėkmingiau ar ne. Tačiau naudinga buvo įtraukti valstybės narės į šio tinklo aptarimą. Todėl mes tikimės ir šio sprendimo pozityvaus poveikio. Dėl klausimo apie slaptumą tinkle. Turiu prisipažinti, ne, iš tikrųjų ne, nesupratau apie tą slaptumą. Tai yra tinklas, kurį sudaro valstybės narės. Ir atvirumas yra būtent ribotas tuo, kiek ten dalyvauja valstybės narės. Galbūt ir galima pas, pagerinti pranešimus ar komunikaciją apie tai, ką šis tinklas veikia, bet pačiame pats, pats, pats procesas, peržiūrint sprendimą dėl tinklo, galbūt ir bus naudingas ir bus skaidriau žinoma, daugiau žinoma apie tai, ką šis tinklas daro. Dabar sėksiu žodį Europos komisijai. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, pakalbėsiu apie pranešės klausimus dėl finansavimo. Iš Europos komisijos pusės per pastaruosius du metus skirta 180 tūkstančių eurų tinklo veikimui, konkrečiau e, patirties praktikos, patirties e, konferencijų organizavimui, taip pat konkursų rengimui ir taip tinklas yra geriau žinomas. Kalbant apie biudžetą dešimtiesiams metais, kaip sakiau, jau paskyrėme darbo programoje 900 tūkstančių eurų. Darbo programą dar reikia patvirtinti ir tikimės tą padaryti spalio 9 dieną. Kaip sakiau, skiriame šias lėšas pagal viešųjų pirkimų antraštinę dalį ar skyrių. Nenoriu čia detaliai kalbėti apie tai, bet pasakmės tokio finansavimo bus tai, kad tinklo veikla bus finansuojama grinai iš bendrijos lėšų ir e, visiems narės nereikės bendrai finansuoti. Tai taip pat bus, e, tai atitiks e, nusikalstamumo įtraukimą į bendrijos veiklos sritį, jeigu įsigalios Lisabonos sutartis. Taip pat bus galima sustiprinti sekretariato funkcijas, nes dabar komisijoje tik tai dalinai vienas žmogus dirba sekretariato darbą. Taigi mes galėsime padidinti darbuotojų skaičių. Pagal dabartinį tekstą numatoma subsidija finansuoti tinklo veiklą. Praktikoje tai reiškia, kad valstybės narės turės rasti tvarką, kaip bendrai finansuoti tinklo veiklą, nes bendrijo subsidija negali šimtų procentų padengti visų išlaidų. Tai reiškia, kad negalės būti administracinio ryšio tarp komisijos ir tinklo sekretariato ir laikantis komisijos vidaus e, taisyklių komisija bus susijusi su tinklo veikla kaip stebėtoja vykdomajame komitete, kaip numatyta sprendimo projekte, tai yra komisija negalės dalyvauti diskusijose dėl organizacinės ar finans, struktūros ar netinklo finansavimo, tačiau komisija galės prisidėti iš esmės prie diskusijų susijusių su e, nusikaltimų prevencijos politikos. Ačiū. Nežinau, ar pranešėja dar nori pasisakyti, sureaguoti į komisijos ir tarybos pasisakymus. Ačiū. Labai trumpai. Na, tiesą sakant, tikėjusi išsamesnių atsakymų, bet man svarbiausia ne tinklo matomumo, bet tinklo veiksmingumo klausimas. Tarkim, jeigu įsivaizduosime, kad 2, 3, 4 žmonės bus atsakingi už prevenciją, stebėsiną ir taip toliau, taigi tai visiškai neprimtina. Remiantis ir mano pačios šalyje surinkta patirtimi, galėčiau teikti, kad, kad tokia struktūra turėtų skatinti uh, valstybių narių bendradarbiavimą, o visi duomenys susiję su tyrimais, kriminaliniais tyrimais ir panašiau, visa ši informacija turi būti perdodama e, per šį tinklą, be kita ko, tarybai ir komisijai, bet to nebuvo padaryta. Taigi, kaip gali būti, kad visą šią sistemą stebėtų val ir valdytų tik keletas žmonių? Aš manau, kad tai labai neveiksmingas metodas. Ir nepailsdama nuolat kartoju, jog reikėtų daugiau dėmesio skirti prevencijai, ypač kai tenka susidurti su organizuotu nusikalstamamu. Manau, kad du, trys žmonės negali užtikrinti, kad šis tinklas tinkamai veiktų. Dabar yra pusantro žmogaus etato dirbančių tenais, bet net jeigu jų bus du, trys, vis tiek nepakaks. Taigi man nuolat kyla klausimas, kaip reikėtų reformuoti šį tinklą tam, kad jis iš tikrųjų dirbtų veiksmingai. Na, idėja kaip ir gera, bet niekaip nesuprantu, kodėl šis tinklas niekuomet savo darbo rezultatų neperdavė parlamentui. Dėkuoju. Aš esu šešėlis pranešėjai šiuo klausimu Ir manau, kad parlamentą reikia įtikinti, jog šis pasiūlymas būtų, bus veiksmingas ir nebejoju, kad ir toliau teks diskutuoti dėl šio klausimo su taryba ir parlamentu. O dėl tų galutinių terminų. Na, termino dar nėra, sako pirmininkas. Kągi, galime baigti diskusijas dėl šio klausimo ir kadangi kitas darbo tvarkės punktas Tai yra Europos darbuotojams mokamų bazinių atlyginimas ir išmokų tikslinimas yra atidėtas. Tai galime perėti prie 33 punkto, kiti klausimai, bet nemanau, kad šiuo metu būtų kokiu nors pageidavimu dėl šio darbo atvarkės punkto, taigi posėdį galime baigti.